Allora, la riunione dei coordinatori. Taigi, koordinatorių posėdis baigėsi priimant domen pirmininkės pranešimus. Taigi mes pristatysime informaciją komisijai apie ką mes diskutavome būtent koordinatorių posėdžio metu. Balandžio 10 dieną bus viešas nagrinėjimas Europos piliečių iniciatyvos, kuri vadinasi One of Us. Mes e, atsiūsime šio posėdžio programą. Tai jau antra iniciatyva, prieš tai buvo nagrinėjama dar viena iniciatyva, kur buvo skirta teisiai į vandenį. Taip pat pradėjome analizuoti, kaip Europos parlamentas geriau galėtų įsitraukti įgyvendinant, taikant jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos 33 straipsnį. Peticijų komitetas dalyvauja įgyvendinant e, šį e, teisės aktą kartu su lybė ir darbo komitetu. Bus nutraukti instituciniai parlamento darbai iki naujos kadencijos ir dėl to koordinatoriai nusprendė kreiptis į sekretoriatą ir paprašyti jo dalyvauti dviejose renginiuose, kuriuos organizuoja Europos ombudsmenas. Seminare, kuris vyks Cardiff birželio 22-24 dienomis ir kitame renginyje, tai yra periodinėme uh, om, Europos ombudsmenų susitikimo susitikime, e, kuris kasmet vyksta, e, yra suorganizuomas, jis vyks Strasbūrė balandžio 27-29 dienomis ir komisija taip pat raginama dalyvauti šiuose renginiuose. Ir mes išplatinome informaciją apie atnaujintas peticijas E, e, išanalizavome peticijas iki peticijos numeris 1375. Gavome informacijos taip pat iš pirmininkaujančios Graikijos dėl peticijų dėl imigracijos ir politinio prieglapščio. Daugiau informacijos nebuvo. Atsiprašau, pirmininkė, dar koordinatoriai taip pat prieimė sprendimą dėl peticijos numeris, kuri yra 13 darbo tvarkės punkte. Tai yra nusprendė paprašyti analizės e, tyrimo ir vėliau e, šią, šį tyrimą aptarsime kartu su Žemės ūkio komitetu ir būtent šiuo tyrimu turėtume nuspręsti, ar mums reikėtų tyrimo misijos, misijas organizuoti. Taigi daugiau sprendimų e, ko, koordinatoriai nepriemė. Taigi baigėme 16 darbo turkės punktą, dabar 17 darbo turkės punktas. Peticija 874-2013 ją pristatė Rosela Čiači. Surinkta buvo 33 parašai. Ši peticija yra dėl vienos ligoninės uždarimo Kalabrijos regione Italijoje yra teigiama, kad e, tikriausiai buvo pažeisti, pažeistos pagrindinės piliečių žmogaus teisės, prieimus šį sprendimą vietos lygiu. Roselė Čiači atvyko su vicemeru Andrėja Peta ir ponu Domeniko Talariko. Taigi dabar suteiksiu žodį peticijos autoriai poniai Čiačiai, kad galėtų paaiškinti, pristatyti šią peticiją, prašau, netaugiau negu penkios minutės. Atsiprašau, sako pirmininkė. Aš su jumis jau susitikau anksčiau ir nežinau, ar jūs dalyvausite taip pat posėdėje, taigi dalyvauja taip pat ir Trebizačės meras. Dėkoju. Pone pirmininkė, tai puikia proga mums pirmą kartą atvirai padiskutuoti tiek su Europos, tiek su vietos valdžios atstovais ir gauti atsakymus, kuriuos, kurių kol kas nesame gavę. Esu Rusila Čiači, esu šios e, kampanijos e, vadovė, draugė su meru mes e, parengėme peticiją, surinkome daugiau kaip 2000 parašų. Šiandieną kartu su manim atvyko Travisačio miesto meras ir tarybos vienas iš narių, mes esame parengę skaidrės ir parodysiu jas dabar, bet pristatysiu itališkai. Kalabrijoje yra mažinamos išlaidos visai nepagalvojant apie sveikatos sektorių. Dabar jau yra pusantro milijardo eurų skolos. Buvo uždaryta ligoninė, kuri buvo atidaryta 1985 metais. Ji buvo uždaryta remiantis 2012 metų dekretu. ir kvalifikuotos sanitarnės struktūros, kurios buvo pastatytos ir įrengtos, vėliau buvo apleistos. Italijai tai kainuoja 14 milijonų eurų ir, ir daug didžioji dalis šių lėšų buvo gautos iš Europos fondų. Didelį piliečių dalis turi kreiptis kitur, norėdami gauti gydymą. Trebizačia ligoniniai priklauso 17 komunų. Vasarą 50 tūkstančių žmonių e, galėtų gydytis šioje ligoninėje. Tai yra kalnuotas periodas ir matote žemėlapį e, skaidrėse labai sunku atvažiuoti iki greitosios pagalbos punktų. Keliai yra prasti, taip pat yra prastos pirmosios pagalbos priemonės automobiliai. Ir žmonėms teks važiuoti į kitas ligoninės, tokiais e, atvejais važiuojant taip toli pasitaiko taip pat ir, kad žmonės netgi numiršta, neišgyvena. Ir Trebizačia ligoninės uždarimas iš tikrųjų kels daug nuostolių. Ir žmonėms tenkant važiuoti taip, e, turint važiuoti taip toli, 2009 metais jau buvo patirta 2 milijonai eurų nuostolių, 2010 buvo 9 milijonai eurų nuostolių. Ir mes jums pristatėme šį dokumentą jau birželio mėnesį. Mes atkreipėme Europos Sąjungos e, institucijų dėmesį į tai, kad reikėtų saugoti piliečių teisės. Sveikatos apsauga yra viena iš pagrindinių teisių. Ketvirtame mm, pagrindinių žmogaus teisių hartijos straipsnėje, mm, skyriuje 35 straipsnėje yra teigiama, kad kiekvienas žmogus turi turėti prieigą mm, prie sveikatos apsaugos, taip pat ir ES sutartyje 168 straipsnėje yra teigiama, kad ES bendryje turi įgyvendinti nacionalinę politiką, kuria siekiama pagerinti viešąją e, sveik, e, sveikatą. E, E, matome iš šių e, citatų, kad ES vaidmuo yra subsidiarus vaidmus, vaidmuo e, ir ES tiesiogiai neturi kištis į organizavimą tų sveikatos apsaugos institucijų nacionalinėse sistemose. Mūsų peticija stengiamasi informuoti apie tai, kad šio principo nesilaikoma įgyvendinant e, šias sistemas, stengiamasi decentralizuoti sistemas ir stengiamasi atkreipti dėmesį tik į finansinius aspektus bei e, nesuteikiant pakankamai svarbos mūsų vertybėms. Šiuo atveju, mūsų atveju, vietos gyventojai net, neturės pačių elementariausių sveikatos apsaugos priemonių, jie neturės prieigos, neturės šių paslaugų ir nebus įmanoma diagnozuoti laiku, diagnozuoti lygų e, susirgymų ir gydyti jų. Ir iš tikrųjų ne tik aukš, aukšto aukštosios Jonijos regiono piliečiams, tai darys įtaką, bet tai darys ir e, įtaką visai Europai. Nereikėtų pamiršti 2011 metų direktyvos, kurioje teigiama, kad ES piliečiai turi gauti pagalbą ir kitose šalyse. Ir uh, Ten taip pat teigiama, kad šios direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimas neturėtų skatinti e, piliečių važiuoti į kitą šalį, e, norint būti gydomam. E, ieškant gydimo. Na ir kadangi šioje e, mano minėtoje teritorijoje visiškai nebus ligoninių, mūsų piliečiai bus priversti kreiptis visai kitur. Taigi, baigdama pasakysiu, kad e, Europa turi imtis veiksmų Jeigu jų nesijims, jeigu nepradės vidinio tyrimo, kuriuo įvertintų, ar tikrai yra įgyvendin, užtikrinama e, teisė į sveikatos apsaugą, tikrai reikės e, teikti, kad e, teisų nėra laikomasi ir kad mes laikomės tik sen, bandome tik sutaupyti. Po emergencies about... Taigi teisė į sveikatą. E, specialios palatos e, įrengtos nelaimingiems atsitikimams. E, informacija apie sveikatos politiką Kalabrijoje ir skaidrumas naudojant ES fondus. Dėkoju suteiksiu žodį dabar Europos komisijos atstovui ponui Hagendorfui. Does the micro work now? Yes, thank you. Uh, thank you for giving me the floor. Dėkoju už suteiktą žodį. Norėčiau išdėstyti komisijos nuomonę dėl uh, mūsų aptariamos problemos, dėl uh, kompetencijų uh, įgyvendinant priemonės sveikatos apsaugos srityje. Visų pirma, jūs paminėjote 168 straipsnio politikos sritį, jame kalbama apie sveikatos apsaugos politiką. Tačiau šiuo konkrečiu klausimu mes laikomės nuomonės, kad problema yra susijusi su e, medicinos priežiūros ir išteklių skirstymo veikla. O tai yra susijusi su šio straipsnio septintąją dalimi. Mes manome, kad e, čia aiškiai pasakyta, kad ši politikos sritis yra valstybių narių kompetencija, kai kalba eina apie bet kokias priemonės ir finansinis veiksmus šiame kontekste. Kitas straipsnis, e, kurį jūs paminėjote, tai 35 pagrindinių žmogaus teisų hartijos straipsnis taip pat e, yra paremtas principu, kad e, visos prevencinės sveikatos apsaugos priemonės ir pacientų teisės gauti aukšto lygio medicinos paslaugas e, priklauso nuo e, nacionalinių įstatymų ir praktikos. Ir čia mes darome išvadą, kad tai yra valstybių narių kompetencijos reikalas. Dėkui. Dėkoju žodis ponai Pirylo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Roselė Čiačiui už tai, kad mums suteikė galimybę šiandieną aptarti šią labai svarbę temą. Jau komisija pabrėžė, kad tai nėra ko, Europos kompetencijos rytis. Vis dėlto tai yra didelė problema, jeigu mes uždarome ligoninę Kalabrijos regione. Dėl to nukenčia visi. Šiandieną dalyvauja, posėdėje dalyvauja taip pat ir meras, Trebizačio meras, vicemeras ir tarybos, miesto tarybos pirmininkas. Mes visi pritarėme šiai peticijai. Norėčiau padėkoti Roselai ir pirmininkiai. Nes nors komisija ir neigiamai sureagavo į šį dokumentą, vis dėlto buvo norima ir toliau tęsti šias diskusijas, nes tikrai reikia ir toliau diskutuoti apie Kalabrijos sveikatos apsaugą ir Kalabrijai, valstybei nariai reikia pasiūsti tikrai stiprų signalą. Šią problemą reikia spręsti valstybėje narėje ir būtent pačiame Kalabrijos regione. Mes norime kartu su meru, vicemeru ir tarybos nariu toliau stengtis spręsti šią problemą ir mes manome, kad taip pat ir ponas Matsonė galėtų mums padėti. Na ir jūs, kaip pirmininkė, surengėte klausimą ir dėl to tikrai norėčiau jums padėkoti. Norėčiau padėkoti taip pat ir Roselai, kuri tikrai pateikė labai tinkamus argumentus. Dėkoju pirmininkė. Peter, ja, prašau. Ja, wir haben ja die Petenten und die Antworten der Kommission gehört. Äh, Ist immer der Ponas Jar, išklausime peticijos autorė. Komisija visada tas pats ginčas, kas atsakingas, kas turėtų ieškoti sprendimo. Uh, E, mane domintų tos padėties e, platesnis aprašymas ar, ar e, regioninės vyriausybės atsakas ar apsiginimas, kuri gal galia už visą tai atsako. Aš manau, kad komisija turėtų kreiptis į regioninę vyriausybę, paaiškinti padėtį. Peticijos autoriai galvoja, kad ligoninės uždarimas e, reikš, kad žmonės negalės pasinaudoti preventyvinę mediciną. Aš manau, kad komisija tuos dalykus dar turėtų aiškintis ir todėl peticija turėtų likti atvira. Ačiū kolegai Jar, daugiau pasisakančių nėra. Pasinaudosiu progą ir Priminsiu, kad e, šiame komitete jau daug kartų esame pabrėžę, kad yra tam tikra procedūra, e, pagal kurią mes turime nuspręsti, ar peticija priimtina ar ne. Galime, žinoma, labai plačiai interpretuoti taisyklės šis komitetas išklauso piliečių pasisakymus dėl visų ES sričių. Mes šiuo atveju kalbame apie teisės į sveikatos apsaugą pažeidimą ir taip pat e, diskutuojame dėl pagrindinių žmogaus teisų pažeidimo. Taigi, E, šios kadencijos e, peticijų komitetas norėjo diskutuoti šiuo e, klausimu, todėl kad pagrindinių žmogaus teisų hartija buvo įgyvendinta pradedant nuo Lisabonos sutarties ir taip buvo išplėstos kompetencijos, buvo išplėstos komiteto kompetencijos. Ir e, Europos komisija dažnai atmeta E, subsidiarumo principą abiejomis kryptimis, nes tiesa, kad šiuo principu, pagal šį principą yra teikiama, kad piliečiui, piliečio teisės turi būti įgyvendintos, bet taip pat yra teigiama, kad reikia rasti, kuri institucija turi tai užtikrinti. Ir Mes stengiamės e, būtent padaryti taip, kad žmogaus teisų, ypač pagrindinių žmogaus teisų, būtų laikomasi. Taigi, manau, kad e, tikrai reikia pritarti pasiūlymui raštiškai kreiptis į Kalabrijos regiono institucijas, paprašyti, pristatyti situaciją ir taip pat kreiptis į kompetitingą Italijos ministrą tam, kad e, būtų išsiaiškinta, dėl kokių priežasčių susiklosti būtent ši situacija šioje ES dalyje, kurioje taip pat neturi būti pamirštami piliečiai ir jų teisės. Nežinau, ar peticijos e, autoriai norėtų dar ką nors priminti, prita, e, dar ką nors priminti. Minutė laiko. Na, iš tikrųjų, nenustebau, kad po šių diskusijų mums e, komitetas pritarė ir kad e, buvo pabrėžta, kad nereikėtų pamiršti atsakomybės socialinio modelio, kaip jau minėjau anksčiau, dabar jis kartais pamirštamas. Nors manėme, kad peticija bus uždaryta, jeigu peticija dar neuždaroma, viltis išlieka. Išlieka viltis mums, išlieka viltis Europai, Mes bandome įgyvendinti teisės, nepamiršti socialinio konteksto. Taigi tikrai smagu, e, džiaugiuosi šią pažangą. Dėkoju peticijos autoriams, dėkoju atstovaujančioms institucijoms. Peticija lieka atvira ir susisieksime su nacionalinėmis ir vietos institucijomis ir kiti veiksmai bus tiesiami naujo, naujo peticijų komiteto, kitos kadencijos komiteto. Dabar perėsime prie kito darbo tvirkės punkto. Tai yra 18 punktas, peticija 319-2013. E, ja pateikė Italijos pilietis Alessandro Čembrone. Kastel Volturno asociacijų tinklų vardu dėl nusikalstamumo, dėl aplinkosaugos nusikalstamumo mano minėtoje vietovėje. Peticijos autorius posėdėje nedalyvauja. Jis atsiuntė dokumentą šiuo klausimu ir taip pat atsiuntė dar vieną dokumentą su papildoma informacija. Šios dokumentus išplatinome komitetui. Dabar suteiksiu žodį Europos komisija Žil Pelajo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekologiniai nusikaltimai yra labai aktuali problema ir rūpia Europos Sąjungoje. Ir, uh, mes klasifikuojame šios nusikaltimus tarp rimtų ir organizuotų e, nusikaltimų. Ir matome, kad vis dažniau padaromi šie nusikaltimai ES ir mums taip pat reikia, ką tik 2014-2017 metų laikotarpį buvo apibrieštas kaip naujas prioritetas ekologiniai nusikaltimai mūsų strategijoje, strategijoje kuri numato kovą su organizuotu nusikalstamumu. Tai toks bendras yra kontekstas. Toliau. Konkretus klausimas, apie kurį E, yra klausimų šioje peticijoje. Valstybės narės e, žino, e, kas yra organizuoti nusikaltimai ir ekologiniai nusikaltimai Ir 2008 metų susitarime dėl kovos organizuotų nusikalstamumu ir kitose dokumentuose yra apibrieštos nuostatos, kurios yra pakankamai išsamios. Štai toks yra mūsų atsakymas į šią peticiją. Ačiū komisijai mums pristatėte principus, vis dėlto nepadedate mums formuluojant atsakymą piliečiams. Maniau, kad kolega Jar norėjo pasisakyti. Ne. Taip, norėjau paprašyti žodžio. Visų pirma, peticijos autorius kalba apie žalą aplinkai. Norėjau sužinoti, kokia yra situacija. Mane nuolatos suerzina komisija, kai paaiškėja, kad informacija yra nuslepiama. Ar buvo atliktos, atlikta analizė, ar buvo atlikti tam tikri matavimai. Su pirma, reikia žinoti, kokia yra situacija po to pateikiami kaltinimai ir po to reikia išanalizuoti, ar žala yra ar ne. Aš tikiuosi, kad e, situacija buvo įvertinta viešosios valdžios institucijos privalo konstatuoti, e, koks, kokia yra žala aplinkai. Ir antra, komisija bandė atsakyti ir organizuotas nusikalstamumas ir e, nelegaliai imigracija labai kenkia aplinkai. Tokia buvo padaryta išvada. Komisija, mano manimo, pernelyg trumpai pasisakė ir nepatenkino jos atsakymas, kokios gali būti pasiekmės, ar situacija yra gera ar bloga. Jeigu situacija būtų tikrai gera, savame suprantama, nebūtų pateikta peticija. Aš manau, kad e, komisija nenorėjo atsakyti. Dar pridurčiau, kad šios peticijos paaiškėja, kad teritorija, kurioje yra taip vadinamas didžiausias savartynas, atviras savartynas Europoje – Priežastis pateikė peticijos autorius. Tai yra, pavyzdžiui, organizuotas nusikastamumas, taip pat todėl, kad nėra regioninio atliekų valdymo plano ir taip toliau. Buvo jau kreiptasi e, dėl šių klausimų, buvo taip pat pradėta pažeidimo procedūra prieš Italiją ir komisija tikrai turėtų būti labiau informuota. Bet e, atsižvelgiant į tai, ką sakė šiandien Europos komisijos atstovas, norėjau paklausti dėl išteklių. Jūs minėjote, kad reikia kovoti su nusikalstamumu ir ekologiniais nusikaltimais. Italija savaime suprantama jau prašė lišų šiai kovai ir jas tikrai gavo. Yra Europos lėšos, yra tam tikrų Europos lėšų, kurios yra skiriamos atliekų tvarkymui ir įvairių savartynų šalinimui bei prisitaikymui prie ES atliekų tvarkymo standartų. Taip pat ir atliekoms Euro, Italijai buvo skirtos lėšos ir vis dėlto situacija nebuvo pagerinta. Taip pat nereikėtų pamiršti ir teisės į sveikatos priežiūrą. Nėra laikomas iš šios teisės. Ar komisija mano, kad ir šiuo atveju kompetencija turi būti tik valstybių narių ir kad reikėtų, kad ir, ir nemano, kad komisija turėtų labiau kontroliuoti. Norėčiau paklausti, ar komisijos narys galėtų atsakyti dabar. Peter Jan. Peter Jan. Die letzte Ausführung der, der Vor Taip, e, ponė pirmininkė, išklausėme dabar pirmininkės e, paaiškinimų ir e, galbūt tą reikalą galėtume perduoti ir biudžeto kontrolės komitetui, tai galėtų būti ir jų veiklos sritis nes iškyla klausimas, ar tikrai pinigai panaudojami taip, kaip buvo planuota, tad gal biudžet kontrolės komitetas turės galimybę pažvelgti į tuos dalykus ir galbūt gautume atsakymą ir iš jų būtų įdomu. Grazie. Ačiū, ponia Pelajo. Thank you, Mrs. Chairman. Dėkui, ponia pirmininkė, dėl konkrečių programų e, kovojant su ekologiniais nusikaltimais. Galiu e, Jums pasakyti, kad e, naujojoje finansų programoje ir konkrečiai 14 metams komisija ketina skirti konkretų biudžetą šiai problemai Europos Sąjungoje, tai e, yra nauja tema e, e, kovos su organizuoto nusikalstamumu kontekste ir bus skirti pinigai konkrečiai kovai su ekologiniais nusikaltimais. Dėl e, antrojo klausimo aš esu iš vidaus reikalų sferos Ir turiu pasakyti, kad taip, e, e, Europos valstybės narės privalo kovoti su ekologiniais nusikaltimais, taikydamas veiksmingas, proporcingas sankcijas, bet pagal šią mm, Europos e, teisę nėra jokios prievalės taikyti konkrečias sankcijas atskirais atvejais atskirose bylose. Tad mes turime pripažinti, kad ES teisynas, koks jis dabar yra, šia prasme yra ribotas. E, Europos komisija negali tirti atskirų konkrečių bylų, kaip kad yra šį kartą. Va bene, ringrazio. Dėkoju komisijai, vis dėlto atsakymai nebuvo tikslus. Nebuvo tiksliai atsakyta į mano klausimus. Manau, kad peticija turėtų likti atvira. Taip galėsime kreiptis dar kartą į Europos komisiją, kad galėtų atsakyti konkrečiau, kad mums pateiktų raštišką atsakymą, nes iki šiol jo negavome. Taip pat reikėtų kreiptis ir į biudžeto komitetą, biudžeto kontrolės komitetą, tam, kad, kaip minėjo kolega Jan, būtų galima patikrinti, kiek lėšų buvo skirta valstybei nariai spręsti toms problemoms, kurios minimos peticijoje. Ir kad būtų galima įvertinti, kaip tos lėšos buvo išleistos. Nes Atrodytų, kad jokių investicijų iki šiol nebuvo ir situacija nepagerėjo. Taigi, peticija lieka atvira. Norėčiau padėkoti piliečiams, kurie kreipiasi į mūsų instituciją ir kad reikalauja laikytis jų teisų. Taigi, pereikime prie kitos peticijos, tai yra peticija 304-2013. Ja pateikė Lorenzo Fontana. Jis turėjo dalyvauti posėdėje. Jis buvo pasislėpęs ir nepastebėjo, sako pirmininkė. Taigi, žodis ponui Fontanai. Penkios minutės. Dėkoju pirmininkė, bet iš tikrųjų netoks savo širmažas, kad manęs nematote. Pristačiau peticiją ir jai surinkome daug parašų. Mes šią peticiją norime pristatyti kalėjimų situaciją. Daugelį ES valstybių kalėjimuose yra per daug žmonių ir taip yra pažeidžiamos ir kalinių teisės. Mes norėjome paklausti, nebūtų galima gražinti užsieniečius į jų šalį ir ten atlikti bausmę. To reikėtų tam, kad būtų taip pat nepažeidžiamas ir jų orumas. Taip pat mes manėme, kad jiems važiuojant arčiau namų, tie žmonės ir geriau jaustusi. Žinoma, reikia tai daryti ir ES viduje, ir galbūt bandant šias taisyklės pritaikyti ir kalbant apie trečiasias šalis. Žinome, kad kai kurios šalys jau ėmėsi panašių iniciatyvų. Ir manome, kad Europos reguliavimas šioje srityje būtų tikrai daug veiksmingesnis negu kad tik vienos valstybės narės iniciatyvos. Mes manome, kad ši peticija galėtų išspręsti, iš dalies išspręsti šią problemą. Kai kurios valstybės e, bando išspręsti kalėjimų perpildymo klausimą, priimdamos tam tikrus sprendimus, e, kurie, e, kuriais e, būna ištuštėjami kalėjimai ir jie vėl tuoj pat prisipildo. Taigi mes tikimės, kad ši peticija bus naudinga ir galbūt bus parengtas ir reglamentas. Dėkuoju ponui Fontanai. Dabar suteiksiu žodį komisijai Jessica Beneder. Yes, thank you, uh, Ms. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti pagrindų sprendimą 909, kuris yra susijęs su nuteistų nusikaltelių gražinimu į jų valstybės kad jie galėtų atlikti nelaisvės atimimo bausmę, atsižvelgiant į galimybę reabilituotis. E, ten numatoma galimybė išsiųsti tokį asmenį, e, jeigu jisai e, jeigu e, tenkinamos tam tikros sąlygos e, ir e, tais atvejais, kada jo sutikimo nereikalaujama. Visų pirma, jeigu jo valstybė narė yra pasiruošusi priimti tokį asmenį, Šeštas straipsnis taip pat numato kai kurias kitas sąlygas, tačiau tas pagrindų sprendimas nėra kol kas visose valstybėse narėse įgyvendintas, nepaisant to, kad e, jau 2011 m. gruodžio 5 dieną sukako įgyvendinimo terminas Komisija yra parengusi ataskaitą apie šio pagrindų sprendimo įgyvenimą ir paskelbė tą ataskaitą vasario 5 dieną šiais metais. Kol uh, abi valstybės narės uh, susijusios su tokiu perkelimu nėra dar e, įgyvendinusios pagrindų sprendimo, galioja kiti dokumentai šitoje srityje, tokie kaip 93 metų konvencija ir 97 metų papildomas protokolas. E, kai kuriais atvejais e, ten numatoma, kad toks perdavimas, perkelimas gali būti atliekamas negavus nuteistojo sprendimo. E, Konvenciją kol kas yra ratifikavusios 36 valstybės, tame tarpe ir ES valstybės. Kai kalbama apie santykius su trečiosiamis šalimis, tai čia santykiai reglamentojami arba e, dvišaliais sustarimais tarp e, atitinkamų valstybių arba pagal 83 metų e, Europos tarybos konvenciją. Pabaigoje pasakysiu, kad tiek 2008 metų pagrindų sprendimas bei papildomas protokolas 1997 metų jau numato galimybę nuteisiems asmenims atlikti bausmę savo valstybėje. E, ir toks perkelimas gali būti įvykdytas be tokios mens sutikimo, tačiau e, e, ši nuostata netaikoma automatiškai, kadangi reikia atsižvelgti į to asmens socialinės rehabilitacijos interesus. Ir taip pat e, gali būti atveju, kada būtų prieštaraujama tokiam perkelimui. Ačiū. Ar būtų prašančių žodžio? Žodis ponui Fontanai. Norėčiau padėkoti komisijai. Visgi, maso, mano manimu, problema yra ta, kad dažniausiai tai yra dvišaliai susitarimai ir dažnai jie skiriasi valstybėse narise. Ir e, mano manimu, Europa turėtų vaidinti tam tikrą jungiamą į vaidmenį Europos Sąjungoje, taip pat ir trečiųjų šalių atžvilgių. Ir dėja, iki šiol dar to vaidmens jį nesėmė. Mums reikėtų reglamento. Ir būtent tuo reglamentu remiantis galėtume sudaryti susitarimus su tomis trečiomis šalimis. Norėčiau paprašyti dar palikti atvirą šią peticiją tam, kad e, galėtume dar raštiškai susisiekti su komisija, kad galėtume išsiaiškinti, kokių kliučių dar kilo šia, šio reglamentų paruošimui. Dar ir todėl, kad pamatinio susitarimo e, yra nepasirašysių e, šalių. Dėkuoju. Peter Jar, prašau. Er Jei aš teisingai supratau, jūs kalbate apie reglamentą. Bet juk ir dabar galiojančios nuostatos nėra tinkamai taikomos, jo ne viskas dar yra gyvendinta, bet to šalis turi ir dvi šalius susitarimus. Todėl aš manau, kad turėtume kreiptis į e, Teisės reikalų komitetą, kad jis taip pateiktų savo nuomonę. Nes parlamentas turi tokią netiesioginę teisę kreiptis į kitą kompetentingą komitetą. Ir jei parlamentui pasirodės, kad reikia priimti teisės aktą, šiuo klausimu, tuomet mes turime netiesioginę teisę, kuri leidžia mums reikalauti, kad būtų parengtas toks teisės akto projektas. Aš nesu teisės ekspertas ir negaliu Jums pasakyti, ar iš tikrųjų dabar galima kalbėti apie e, būtinybę rengti teisės aktą. Ar toks teisės aktas bus reikalingas, jei visos dabar galiojančios nuostatos ir susitarimai bus tinkamai gyvendinti? Uh, Kolika kalba apie reglamentą, apie būtinybę parengti tokį reglamentą. Ir aš manau, kad gal Teisės reikalų komitetas galėtų padėti mums spręsti šį klausimą. Uh, sì, eh, aggiungo tra l'altro. Norėčiau dar pridurti, kad Libe komitetas praėjusią savaitę į Italiją nusintė delegaciją, kuri turi išsiaiškinti situaciją. Ir balandžio 10 dieną mes aptarsime šios misijos rezultatus. Taigi, kai gausime taip pat ir Libę komiteto tyrimo rezultatus, mes galėsime toliau e, analizuoti šią peticiją. Taigi, remsimės tais rezultatais ir taip pat remsimės Europos komisijos raštišką raštiškai pateikta informacija galėsime priimti sprendimą. Ir Italija neprisitaikanti prie ES reikalavimų Jeigu Italija nesilaiko tų reikalavimų, galima kreiptis į komisiją, prašant imtis veiksmų, todėl kad Italija jau nekarta buvo kaltinama, jai buvo pareikšti kaltinimai. Ir manau, kad piliečiai, piliečiai, kurie yra įkalinti ir kiti piliečiai, žinoma, negali nieko pakeisti, jeigu tiesiog yra žodiškai pareiškiami kažkokie kaltinimai ir nėra imamasi veiksmų. Taigi norėtume paraginti komisiją imtis konkrečių veiksmų. Norėčiau padėkoti kolegai Fontano už šią peticiją, nes kai kolegos pristato peticijas, taip yra sustiprinama, sustiprinamas e, institucijų ir šio komiteto vaidmuo, taigi Norėčiau padėkoti dar kartą ir norėčiau padėkoti piliečiams, kurie palaiko šią peticiją. Taigi dabar baigiame diskusiją ir periname prie kito darbo tvarkės punktų. Tai yra peticija numeris 357-2012. Ja pateikė Jan Flory, prancūzijos pilietis, kurio posėdėje nėra. Jį jam atstovauja kolega uh, narys Belgie. Pen, penkios minutės, prašau. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami kolegos, Peticijos astorius negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, jisai e, atsiprašo ir jisai paprašė mane perskaityti savo pareiškimą. Taigi aš dabar skaitysiu Jan Flory ir kelių kitų piliečių e, pareiškimas. 2014 metais ponas Dorizon, kuris yra atsakingas už judėjimą Destokamin, pateiks savo da, e, ataskaitą da, e, aplinkosaugos ministrui tam, kad jie priimtų savo sprendimą. Nuo 2013 metų e, lapkričio mėnesio iki 2014 metų mėne, 2014 metų vasario mėnesį vyko viešusios konsultacijos ir sprendimų de, derinimas ir buvo kalbama apie visų atliekų pašalinimą ir ponas Relė ir toliau kalba apie tai, kad geriausias sprendimas gali būti visiškas tos vietos, tos kasyklos apribojimas. Ap buvo pripažinta, jog e, požeminiam vandeniui kyla taršos pavojus ir eneris ekspertai kalbėjo apie tai, kad tuomet e, tą vandenį, kuomet negalima bus naudoti e, kaip gerimai vandenį. Taip kaip yra numatyti dabar šalinti atlikas, uh, Tai yra dabar numatyta pašalinti tik 56 tai procentus visų atliekų ir tai nėra pakankama. Visi ekspertai pripažinta, jog iš esmės dabar pritaikomos priemonės tik tai atidės grėsmę. Ir todėl mes nu, kreipiamės iš naujo jūsų komitetą, tam, kad jūs primintumėte Prancūzijos vyriausybei, kad Jeigu jį nusprendžia pašalinti tik tai dalį toksiškų atliekų e, stokamin kasykloje, ji ir toliau palieka pavojoje pažyminį vandenį ir kad ji privalo imtis visų papildomų priemonių tam, kad būtų apsaugota e, pažyminio vandens ekosistema. E, ir taip pat, kad būtų apsaugotos ir kitos teritorijos. Ir kad ji taip pat turėtų turėtų rūpintis ilgalaikių vandens saugojimu. Todėl reikia taikyti 174 sutarties straipsnį numatytą atsargumo principą. Ir reikia imtis prevencinių priemonių, remiantis atsargumo principo, galvojant pirmiausia apie aplinkosaugos būtinybę, apie būtinybę saugoti aplinką ir taikyti principą, kad teršėjas moka. Mes kalbame apie tai, kad kyla grėsmė e, geriamam vandeniui. Ir e, taip pat manome, kad negalima e, nepaisyti visų šių prioritetų, net ir tokiamis sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Žodis sutikimas komisijos atstovui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš galiu pakartoti tai, ką komisija yra sakiusi šiuo klausimu ir anksčiau. Savo ankstesnėme pareiškime mes minėjome savartynų direktyvą pagal kurią yra nustatomos savartinų vietos ir rei, nustatomi reikalavimai, į kuriuos privalo išvelgti kompetitingos vietos institucijos, priimant galtinį sprendimą dėl savartinų vietos ir jų veiklos e, ir leidimo e, jiems veikti. Visi šie dalykai patenka į valstybių narių kompetenciją. Be to mes galime kalbėti ir pažyminę vandens direktyvą ir vandens pagrindų direktyvą, pagal kurią valstybės narės privalo rūpintis tuo, kad požeminio vandens būklė neblogėtų ir kad iki 2015 metų turi būti užtikrinta gera vandens telkinių cheminė būklė. Prancūzijos vyriausybė perkelė visus šio, šios teisės aktus į savo teisyną ir taip pat nustatė laikų upių baseinų valdymo planus. Ir, ir taip pat suringė viešasias konsultacijas. Remiantis komisijos turimą informaciją, Prancūzijos valdžios institucijos žino apie šią problemą ir jos ketina pritaikyti priemonės reikalingas direktyvos tikslams pasiekti ir situacijai pagerinti. Dėl taikomų priemonių turi sprendimą priimti valstybė narė nes tai patenka valstybės narės kompetencija. Komisija negali to padaryti. Iki šiol komisijai nebuvo pateikta jokių įrodymų, jog e, Prancūzijos valdžios institucijų priimti veiksmai e, nepadeda siekti direktyvose nustatytų tikslų. Dėkoju. E, Ačiū. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Prašau. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemačiau, kaip jūs įėjote į salę, salę, nemačiau, kaip išėjo mūsų pirmininkė. Todėl aš ir nustebau jūs pamačius, aš labai atidžiai klausiausi komisijos pareiškimo. Kai ką bandžiau užrašyti, pato pakeliu galvą ir pamačiau jūs prieš akis. Labadiena ir ačiū už tai, kad sutikite man galimybę išsakyti savo nuomonę. Dabar aš norėčiau pasakyti štai, ką aš jau perskaičiau peticijos autoriaus e, pareiškimą. Ir e, Aš puikiai žinau situaciją šiame regione ir manau, kad tai yra ypatingas atvejis. Jūs tikriausiai supratote iš peticijos pateikėjo pareiškimo, jog jis yra nusivylęs ir jaučiasi apgautas. Jau keliari metai, daugiau nei dešimt metų, niekas nebando spręsti šio klausimo. Jam atrodo, kad niekas nenori jo išgirsti ir jis nebepasitikė Destokamin e, e, įmonės e, vadovais, kurie nenori, kad būtų priimti sprendimai ir kurie trukdo rengti konsultacijas. Viešosios institucijos daugiau nei dešimt, dešimt metų svarstė rimtis veiksmų ir šiandien jos mums siūlo sprendimą, kuris mūsų galva nėra pakankamas arba kuri kaip nepakankama vertina didžioji dauguma žmonių, kurie uh, E, kurie, e, kurios liečia šis klausimas. Visose susitikimuose, visose dėrybose buvo išsakyta labai aiški nuomonė. Ir šiuose e, susitikimuose dalyvavo labai daug vietos gyventojų. Ir per šias dėrybas uh, žmonėms atrodė, kad jau viskas yra pri, e, e, išspręsta, kad, kad sprendimai jau yra priimti. Buvo pasiūlyti keli e, variantai, keli scenarijai, tačiau ne vienas iš jų nenumatė vis, visiškai pašalinti atlikas. Ir todėl profsąjungos ir, ir kiti nesupranta, kodėl taip yra. Jiems atrodo, kad visiškai nesižvelgiama yra į jų pateiktus mm, argumentus ir keli ekspertai, skaitant ir, ir labai garbingus ekspertus, tokius kaip ponas Dezi, mano, kad kad uh, uh, Stokamin pateikti ekspertai patys nusprendžia, uh, kokie skaičiai turi būti taikomi, kiek ten yra tų atliekų. Ir todėl mes paprašėme, kad dar kartą ši peticija būtų svarstoma, ir, nes šiek tiek pasikeitė kontekstas ir aš esu visiškai įsitikinusi, kad mūsų komiteto nusiustas 2013 metų pradžioje laiškas uh, paragino Prancūzijos e, institucijos surinkti papildomas konsultacijas, papildomas dėrybas ir aš manau, kad mes galime žengti dar toliau. Ir jei peticijos pareiškėjas nori, kad ši peticija liktų atvira, jei jis mus kreipiasi to prašydamas, mes e, turėtume palaukti šių dėrybų e, pabaigos ir peticijos pareiškėjas pasitikė Europos parlamentu. Jisai tikisi, kad mes padėsime jam užtikrinti, kad visos atliekos būtų pašalintos, kad e, Prancūzijos institucijų sprendimas pašalinti tik tai gyvsidabrio savo sudėtėje turinčias atliekas nėra pakankamas, jisai e, jisai kelia grėsmę tam, kad pats didžiausias pažeminio vandens rezervuaras, pažeminio vandens telkiniai Europoje bus užteršti ir jisai tikisi, kad mes padėsime jam apsaugoti šios telkinius. Be abejo, pašalinti visas atlikas kainuos labai daug, bet kiek kainuos mums po to pastangos išvalyti visą tą taršą. Viena vertus, aš manau, mes turime paraginti Europos komisiją veikti aktyviau, atlikti tyrimus tam, kad būtų išsiaiškinta realiai kokia grėsmė, e, sanitarinė ir ekologinė grėsmė kyla dėl to, kad tenai laikomos yra atlikos Elzese. Ir mūsų komitetas turėtų tiesiogiai kreiptis. Tai darome labai retai, bet aš manau, kad galime tai padaryti dabar. Turime tiesiogiai kreiptis į aplinkosaugos ministrą tam, kad dar kartą jo paprašytume, kad jisai išnagrinėtų galimybę pašalinti atlikas iš tokamin kasyklos ir gal galima būtų taip pat paraginti ir e, Stokomin administruojančią bendrovę pakeisti savo požiūrį tam, kad jie labiau prisimtų daugiau atsakomybės už aplinkos, už aplinkos būklę ir dar kartą juos paraginti visiškai pašalinti atliekas, kurios, kaip jau minėjau, kelia didžiulę grėsmę aplinkai. Dėkoju. Taip aš supratau, kad jūs manęs nematėte. Ir dabar aš esu čia ir jūs puikiai išmanote, apie ką mes kalbame, puikiai žinote, su kuo yra susijusi ši peticija. Ar komisija norėtų dar ką nors pridurti? Ne? Muy bien, pues entonces, si les, eh, si les parece bien. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti dėl šios peticijos? Uh, Ne, gerai, tuomet peticija lieka atvira, taip kaip pasiūlė ponia Belier. Gerai, o dabar galime perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie peticijų darbo metodų komiteto. Man atrodo, kad dabar geriausia būtų suteikti žodį visiems, kas nori pasisakyti šiuo klausimu o po to galėtume aptarti savo nuomonės. Taigi, kas norėtų dabar pasisakyti dėl peticijų komiteto darbo metodų? E... Margaret, Margaret, Margaret, pues muy bien. Margaret abre el turno y luego Peter. Muy bien. Margaret. Yeah, yeah, okay. Margaret ir pato Peteris. Taip aš kalbėsiu angliškai, nors aš ir norėjai ir stengiuosi visuomet kalbėti savo gimtają kalbą. Uh, Taigi, pirmiausia, dėkoju Jums už e, bendradarbiavimą, dėkoju Jums už rekomendacijas. Aš manau, kad mes turėtume pripažinti, jog peticijų gauname vis daugiau. Ir mes norime jas visas sėkmingai išnagrinėti, bet toks peticijų skaičius e, yra vis tiek per didelis, mes tiesiog neturime pakankamai išteklių tam, kad galėtume viską išnagrinėti. Mums reikia turėti didesnį sekretorijatą tam, kad jis galėtų dirbti veiksmingiau. Ir tą reikia aiškiai pasakyti. Mes negalime piliečiams Europoje sakyti, kad taip pat kreipkitės į mus, galite tikėtis, kad mes dirbsime, viską išnagrinėsime tikrai atidžiai, žinodami realiai, kad to negalime padaryti dėl, e, dėl nepakankamų išteklių. Ir manau, kad e, naujai išrinktas parlamentas turės kažką keisti, kažką daryti. Kiek man yra žinoma, jūs gal mane pataisysite, mes esame vienintelis komitetas, kuriam nebuvo. Pa, uh, suteikta papildomų išteklių. Ir tai yra nesažininga. Nesažininga piliečių atžvilgių. Bet aš manau, kad mums nereikia kaltinti uh, save. Nereikia ieškoti gražių, kokiu nors uh, protingų žodžių. Ne, turime tiesiog daryti viską, kad visos peticijos būtų tinkamai nagrinėjamos. Uh, Tik tai taip mes galėsime tinkamai dirbti. Štai ką aš noriu pasakyti ir manau, kad būtent tokią žinią mes turėtume perteikti tiems, kas pakeis mus šiame komitete. Man kartais atrodo, kad Švedijoje, Suomijoje, Danijoje niekas nežino apie šį komitetą, dėl to, kad jo pavadinimas yra labai keistas. Bet jei žmonės sužinotų, iš karto jie į mus kreiptųsi. Taip aktyviai, pažiūrėk, kaip į mus kreipėsi Ispanijos piliečiai. Tai nereiškia, kad uh, uh staiga padidėtų, padaugėtų ES teisės pažeidimų. Ne, tiesiog tai parodas, jog mūsų piliečiai dirba, veikia aktyviai. Ponas Jaras. Dėkuoju pirmininkė. A, pradėsiu nuo to, dėl ko sutarėme šį rytą jau a, kalbėjome apie tai, kad e, mūsų komitetas yra būtent tas komitetas, kuris arčiausiai yra prie piliečių. Esame arčiausiai piliečių ir todėl mums e, tenka didžiausia atsakomybė. Mes e, piliečių akise esame parlamento išorės įvaizdis, taip sakant. Mm, todėl svarbu, kad Mes savo darbo įvaizdį gerą formuotume. E, kiti komitetai galbūt šio aspekto net ir e, nesupranta. E, tolesniam darbė reikia mums daugiau žmogiškųjų išteklių, bet reikia ir aiškių taisyklių. Tai aišku mums visiems dažnai ne vien sekretariatas atsako už tai, kaip darbas organizuojamas čia. Ir mes atsakome. Žinome, turime e, užtikrinti, kad e, A kategorijos peticijos, kuriuoms skiriame daugiausiai laiko, su kuriuom daugiausiai dirbame, kurių autorius mes čia uh, kviečiame, su kuriais diskutuojame e, ir tokias peticijas dažniausiai tenka palikti atviras, reikia daugiau informacijos, kartais tenka nuvykti į vizitus ir aš čia pritarčiau, reikia daugiau personalo, tikrai taip, bet ir e, geresnio e, pasirengimo, kad įsikilintume į komisijos e, nuomonės. Mes e, taip pat turime vengti e, tendencijos, kad žmonės pasinaudoja A kategorijos peticijomis, kad gautų, paprasčiausiai gautų daugiau informacijos. Čia jos turėtų būti perdodamos į B kategoriją. E, taip pat reikia kažką daryti, kad būtų mažiau e, užmirštų kabutėse peticijų, kurios e, guli stalčioje ilgą laiką. Todėl e, norėčiau padėkoti sekretoriatui už jo atliekamą darbą na, ir pasakyti keletą dalykų, kurie mano nuomonė pagerintų mūsų veiklą. Sekretariato dokumentas iš esmės atitinka mūsų mintis ir mūsų idėjas, todėl kuomet e, kalbame apie registravimą, turime elgtis atsargiai. Gerai, žinoma, viešinti e, pavadinimus tų peticijų, kurios priimta svarstyti, bet e, kartais e, galbūt pravartu būtų paskelbti ir tas peticijas, kurios nebuvo priimtos. Neturime kurti įspūdžio, kad mes e, kažkokius žmonės atmetame. E, e, peticijos, kurios iš esmės nėra peticijos, neturėtų patekti į, į visus aparato kanalus ir tokiu būdu e, š, švaistyti e, išteklius ir laiką. Toliau, e, užregistravus peticiją po dviejų e, mėnesių e, komiteto nariai turi gauti sąrašą, kuriame nurodoma, kada peticija gauta, kada užregistruota. Manau, kad tai yra mūsų demokratinė teisė. Tuos dalykus žinoti ir tada mes galime kelti klausimus dėl sprendimo apie priimtinumą, ar e, prašymai yra tinkamai e, pagrysti. Tai e, mūsų demokratinė teisė ir visiškai aišku, kad čia mums reikia papildomo personalo. Sekretariatas e, yra parengęs rekomendacijas. Noriu žinoti, ar mes pritarėme toms rekomendacijoms. E, e Sekretariatas mums e, deklaruoja, e, kada Jo nuomonė e, peticija yra neprintina, bet mes taip pat norime žinoti, susigaudyti. E, o kai tų peticijų ir labai daug, mes tiesiog paskestame papirizme ir žmonės per nelik ilgai turi laukti reakcijos. Äh, was die EVP-Fraktion hier alles so vorschlägt. Äh, ich habe Bandau dabar e, čia išvardinti tuos pasiūlymus, e, kuriuos EPP frakcijos vardu norėčiau pateikti. Aš manyčiau, kad kartą per metus e, komiteto nariai turėtų turėti galimybę pasikeisti nuomonėmis su komisijos nariu. Pavyzdžiui, apie tai, apie tas rytis, kuriuose taikoma pažeidimų procedūra. Nes reikia mums stebėti, ką veikia komisija. E, galbūt yra prasmės pagalvoti apie savo iniciatyvos pranešimą apie tai, apie atvejus, kada mes esame prašę komisiją sureaguoti, bet nesulaukėme kažkokio atsakymo. Tokie dalykai turi būti keliami vėl ir vėl parlamente. Taigi, e, e, pranešimai, nuvykimai į vietą ir savame spantama tokiais atvejais reikia taikyti dehont taisyklę, kai paskirstomi pranešimų autoriai. E, kai e, komisijos prašoma pareikšti nuomonę, po dviejų mėnesių e, mes turėtume ir apsvarstyti komisijos nuomonę jeigu e, gauname peticiją, paskui prašome komisijos nuomonės ir ją gauname, tai per du mėnesius turėtume ją ir svarstyti. Taigi tas dalykas turi atsirasti mūsų darbo tvarkėje po dviejų mėnesių, o tada jau po diskusijų galime nuspręsti ar uždaryti, ar palikti tą peticiją atvirą. E, dar pridurčiau, jeigu paliekame peticiją atvirą, tai ji per tris mėnesius turi vėl sugrįžti į darbo atvarkę, uh, užtikrinant, kad mes veiksime nuosekliai. Taigi palikome peticiją atvirą ir turime jos neužmiršti e, neturime užmiršti tą darbą dirbti toliau. Taigi terminai, laiko terminai yra svarbus dalykas. E, mes e, turime, turėjome jau legendinį, legendinį posėdį Strasbūre, kur emocingai kalbėjome apie tai, kaip reikia elgtis e, su tais laiko terminais. Aš manau, kad mm, visų pirma, tokius terminus turime nustatyti savo, nes būtent mm, e, mes, aišku, esame tik tai žmonės, tačiau e, terminai turi būti taikomi visiems. Toliau, e, darbos arkių projektai turi būti teikiami koordinatoriams E, pasiūlymai turi e, būti patiekimi šešias savaitės iki koordinatorių posėdžio, turi būti galimybės e, keisti darbo tvarkės. Yra tokių atvejų buvę, kai po gyvų diskusijų mes darbo tvarkės keisdavome. Reikia sutarti taip pat ir dėl to, kurie žmonės bus kviečiami ir taip toliau. Taigi e, penkios dienos iki posėdžio komiteto nariai turėtų gauti darbo atverkę, jie turi gauti visą informaciją, kas vyks per tą posėdį toliau. Protokolų projektai turėtų būti pateikiami per tris e, dienas ir pateikiami koordinatoriams. Manau, kad tai svarbus principas. E, komitete turime tobulinti savo procedūras. Dabar e, peticijų perkelimas iš A į B kategoriją, tai gana įprastas reikalas. Paprastai mes e, kreipiamės į sekretoriatą ir tada sekretoriatas parengia pirmąjį projektą, kuriame nurodo, kurias e, peticijas reikėtų uždaryti pagal B procedūrą, tada toks sąrašas patenka komiteto nariams. Ir nariai e, likus mėnesį iki darbo tvarkės gali prašyti pokyčių, yra peticijų, dėl kurių sprendžiama rašytinės procedūros būdu, nebent e, trys frakcijos prieštarauja. Jeigu taip atsitinka, tai peticija įtraukiama į kitos, kito posėdžio darbo turkė kaip A kategorijos peticija. Jeigu toliau nepateikiama informacijos per kitus du mėnesius, tai e, peticija yra uždaroma. Aš manau, kad tai yra logiška. E, Strasbūro posėdėje kai kas e, dėl to buvo nepatenkintas, bet aš manau, kad tai logiška. Bet kas, kuris e, teikia prašymą, turėtų pateikti ir e, priežastis. E, kitaip mūsų darbas visiškai bereikalingai vilkinamas. Dabar skubos procedūra. Aš manau, kad čia turime save apriboti ir padaryti šitą procedūrą tik tai išskirtinę, ypatingais atvejais. Na, žinoma, skubos procedūra jau pagal apibriežtį yra ypatingos kategorijos procedūra, E, komiteto nariai e, e, galbūt turėtų žinoti konkretų skaičių, kiek tų peticijų gali būti, kiek tokių atvejų gali būti, galbūt nusatyti, kad jų turėtų būti nedaugiau kaip dešimt. Mūsų diskusijose Strasbūrė kalbėjome taip pat apie tas peticijas, kurias mes vadiname mėgančiosiomis gražuolėmis, e, e, kurios kažkodėl komiteto narių yra pamirštamos ar paveldėtos iš ankstesnės e, kadencijos parlamento, kai komisija jokių pažeidimų neaptiko, paskui tai nebuvo apsvarstyta per kitus du mėnesius. Mums atrodo, kad kiekvienais metais iki vasaros atostogų tokias peticijos turėtų būti formaliai uždaromos. Jeigu e, niekam tos peticijos neberūpi, reikia jas iki vasaros atostogų uždaryti, tai nereiškia, kad didelės frakcijos turi diktuoti savo, savo nuomonę mažesniausiams, bet mes turime pasirūpinti, kad tinkamai sustvarkysime su tomis miegančiosiamis gražuolėmis. Santykiai su kitomis institucijomis čia einama teisinga kryptimi, e, klausimai dėl piliečių iniciatyvų. Žinoma, visada galima e, teikti, kad e, stiklinė pusiau pilna arba pusiau tuščia priklauso nuo jūsų požiūrio peticijų komitetas automatiškai yra vadovaujantis komitetas, kai kalbama apie piliečių iniciatyvų viešus svarstymus. Komitetų pirmininkų e, sueiga nusprendžia, e, kuris iš komitetų turėtų vaidinti vadovaujantį vaidmenį. Ir e, galbūt kitame parlamente turėtume stengtis e, užtikrinti, kad kai e, e, rengiamas piliečių iniciatyvos svarstymas, mes turėtume galimybę pilnai išnaudoti savo prerogatyvas. Dėl Europos ombudsmeno ir santykių su juo mūsų komitetas atsako už santykius su Europos ombudsmenu. E, ombudsmenas sprendžia atvejus susijusius su e, blogu administravimu. E, tai yra labai svarbus papildymas mūsų komiteto veiklos. Mums reikia reguliarių kontaktų su ombudsmenu ar ombudsmene. Aš manau, kad einame teisinga kryptimi. Na ir paskutinė mintis prieš apibendrinimą. E, dėl gairių e, rengiant e, išvykas e, susipažinti su padėtimi vietose. Turiu pripažinti, kad kai kalbam apie sprendimų suformulavimą, tai esame daug kūrybingesni negu kad juos įgyvendindami. E, aš manau, kad e, kai e, formuojama delegacija, vykti tokiai, į tokią misiją, tai turime taip pat remtis dehont principu, taip pat mes turėtume reikalauti, kad po kiekvieno tokio vizito, kiekvienas tokias išvykos, per du mėnesius turėtume gauti darbo dokumentą. E, taip pat e, būtina mums gauti ir tam tikrą ekspertų konsultaciją. Mes žinome, kad vienu atveju e, praėjo metai, kol sulaukėme ataskaitos apie tokią išvyką manau, kad e, per e, du mėnesius sulaukti daugiausia septynių puslapių ataskaitos, dokumento. E, darbo dokumentuose turėtų būti dvi dalis, viena aprašomoji, o kita su rekomendacijomis ir išvadomis, kad galima būtų pasirenkti diskusijoms. Taigi, Norėjau, kad e, tos mano mintis atsispindėtų protokole. E, žiūrint iš peticijos autorių požiūrio taško, taško aš e, tikrai manau, kad dar yra ką patobulinti. Jeigu peticijos autorius atsinčia mums peticiją, tai žinoma, E, turi būti tam tikras bendras tikslas. Jeigu kažkas mums prašo, jam tuoj pat e, e, atsakoma, patvirtinant, kad jo ar jos peticija yra, yra gauta. Ir, ir ši sistema veikia. Bet aš manau, kad vėliausiai po trijų mėnesių peticijos autoris turi turėti teisę žinoti, ar jo teikiama peticija yra priimtina ar ne. Uh, čia procese mums reikia daugiau personalo, nes peticijos autoriui reikia žinoti, ar jo peticijai duota eiga ar ne, o galbūt jam verčiau kreiptis kažkur kitur. Na ir savai mes suprantama, mes patys tarpusavėje turim geriau koordinuoti darbą. E, jeigu mes nusprendžiame, kad peticija turėtų patekti į B kategoriją, tada dirbti galima būtų sparčiau. Na ir taip pat norėčiau nuraminti visus, e, kurie mm, galvoja, kad jeigu paspartintume darbą, tai ne viskas e, vyktų gerai. Tai pasakysiu, kad peticijų autoriams ne visada patinka, kai komisija yra uždaroma. Ir čia kreipiuosi į Jūs, e, Margareta. Įrašome e, tokius klausimus į darbo tarkę, kad galėtume dėl jų diskutuoti, Margareta. Ir dabar jau baigiu. E, jau būčiau ir pabaigęs, jeigu jūs manęs nebūtumėte nutraukusi. Taigi, nepaisant to, ką mes pranešame peticijos autoriui, be abejo, e, ir jis turi turėti teisę sureaguoti į mūsų laišką. Kitaip sakant, dialogas su peticijos autoriumi turi vykti. Tad tiek norėjau dalykų, kad jie būtų užfiksuoti protokole. Dėkoju visiems išdėmesį. Ar Ar norit dar kas pasakyti, klausė ponia Augen. Pirmininkas sako, taip, aš. E, ir jeigu leisite, Margaret, tai e, jeigu norite, tai galėtumėte perimti ir posėdžio pirmininkavimą. Jūs nežinote, ką aš noriu, ką aš ketinu pasakyti, ponė Augen. Lo primero es que, por favor, creo que no hay ningún problema porque cada uno. Aš norėčiau paprašyti visų elgtis tvarkingai, mes nenorime jokių problemų. Ir prašau nepertraukinėti kolegų. Palaukite savo eilės. Štai pagal tokias taisyklės mes dirbame šiame parlamente. Aš norėčiau padėkoti Peteriui Jarui už jo pastangas išnagrinėti mūsų darbo metodus. Jis atvyko čia tam, kad pristatytų savo nuomonę. Ir Tam, kad kolega galėtų išdėstyti savo nuomonę, mes turime suteikti jam pakankamai laiko. Šis klausimas labai svarbus, nes kalbame apie mūsų komiteto darbo metodus. Mes galime jam pritarti arba nepritarti, bet galime kalbėti tik tuo met, kai pirmininkas suteikia jums, Margaret, galimybę pasisakyti. Turime pripažinti, jo kolegos dirba. Ir norėčiau padėkoti ponui Jarui už jo pastangas. O dabar, Margit, prašau, jums žodis. Mes svarstame šį klausimą ne vieną kartą. Ir, ir jeigu priimamas sprendimas, kuris prieštarauja apie frakcijos nuomonį, tuomet mes prie to sprendimo vis sugrįžtam ir sugrįžtam ir jį iš naujo nagrinėjame be galo be krašto. Mes turime taisyklės ir taisyklės yra pakankamai o, visai neblogos. Bet kas, pavyzdžiui, prižiūri, kaip laikomasi taisyklių? Kas keičia darbo atvarkės projektą? Jūs kalbate apie šešias savaitės, bet juk jūs pakeitėte šiandien darbo atvarkės projektą. Ir, jis, ir jūs norite siūsti e, tyriamasias e, misijas. Strasbūrė, aš jau kalbėjau apie tai, kad mes kalbame apie savotišką vengrišką daugumą. Taip, kai mes važiavome į Galiciją, mums visai ne, nerūpėjo e, darbo tvarkos taisyklės, nes mes galėjome keisti viską, ką, kaip norėjome, e, nes dauguma narių mums neva pritarė. Kaip jūs galite taip moralistiškai kalbėti apie tai, kad privalu laikytis taisyklių, kai aš jau penkeri metai stebiu, kaip pažeidinėjamos yra taisyklės reguliariai Be abejo, mes galime ilgai kalbėti apie taisyklės ir galime kiekvieną kartą vienas kitam pasakyti, turime stengtis geriau, dirbti geriau, turime laiku atsakyti peticijų pateikėjams, aš tam visiškai pritariu, turime suteikti peticijų pateikėjams geresnį atsakymą, visiškai tam pritariu. Ir kad mes turėtume per trumpesnį laiką e, nuspręsti, ar galime nagrinėti peticiją ar ne, visiškai tam pritariu, bet aš manau, kad svarbiausia yra nepamiršti, kad visi turime gerbti priimtus sprendimus. Jūs negalite teikti, kad kadangi man pritarė dauguma, aš galiu dabar nepaisyti to sprendimo. Ne. Aš suprantu, kad gal kartais taisyklės yra netinkamos. Bet tam, kad galima būtų viską tvarkingai daryti, mums reikia turėti pakankamai išteklių. Mes negalime reikalauti, kad sekretoriatas e, darytų tą, na ir dar kažką, kai jis neturi tam reikalingų išteklių. Ir jie mes visi pasižadėsime laikytis taisyklių. Ir ne tik tų taisyklių, kurias patys e, e, sudarome, bet apskritai visų taisyklių, skaitant parlamento darbo tvarkos taisyklės bus geriau. Kalbėjome apie tai, kad uh, internetinis portalas turėjo būti sukurtas ir, ir prieiga prie jo užtikrinta nuo birželio pirmos dienos. Toks buvo priimtas sprendimas, tačiau po to buvo nuspręsta, kad ne, gal to ir nereikia daryti. Ir po to kalbate apie tai, kad reikia gerbti pagrindinės demokratijos taisyklės ypatingai tas, kurios saugo mažumas. Taip, jeigu nesilaikysime šių taisyklių, tuomet nebegalėsime dirbti. Ne, nepamirškite, kad jūs ne, e, nepriimėte jokio sprendimo, neišdėstėte mums jokio sprendimo. Aš manau, kad jūs tiesiog mums papasakote apie taip, kaip jūs ketinate elgtis Piterį ateityje. Aš manau, kad mes išvaistėme tiek daug laiko kalbėdami apie tą patį vėl ir vėl, užuot dirbdami savo darbą. Aš manau, kad jeigu mes priimame sprendimą dėl tyriamosios misijos ir jeigu viskas yra, ta misija turėtų vykti pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės. Ir jei kas nors yra mažumoje, tai jūs tiesiog esate mažumoje. Ir daug ką galėjome e, įspręsti, būtume sugebėję įspręsti, jei ne EPP, kuri reguliariai keičia taisyklės. EPP reguliariai mums gali teikti savo nuomonę apie taip, ką kaip reikėtų keistis ir visiškai jį pamiršta apie tai, kad ji pati turi laikytis tais, taisyklės, taisyklių. Margaret, aš leidau jums pasisakyti, kiek jūs norėjote. Aš esu EPP frakcijos narys ir noriu jums pasakyti, kad negalima pulti frakcijų narių. Jei jūs norite kritikuoti EPP frakciją, tuomet jūs galite tą daryti savo šalyje ir tuomet gal jūs parems jūsų rinkėjai ir tuomet jūs bus, frakcija bus daug o, stambiausia. Ponas Jaras. Taip. Mes visi susitarėme, kad šiandien kalbėsime apie peticijų komiteto darbo metodą. Ir buvo jau iš anksto susitarta, kad mes svarstysime šios darbo metodus baigiantis mūsų kadencijai. Aš tikėjusi, kad mes viską galėsime gražiai, draugiškai aptarti tam, kad prasidėjus naujai parlamento kadencijai galima būtų veiksmingai pradėti dirbti. Margaret, jūs galite sakyti, ką tik tai norite, bet EPP frakcija neturi daugumos šiame komitete. Todėl visiškai neteisinga yra jums sakyti, kad mes naudojame tuo, kad turime daugumą šiame komitete. Gal aš ir norėčiau, kad e, dauguma narių priklausytų mano frakcijai, bet taip nėra. Ir taip, iš tikrųjų, gal sprendimai nepriimami yra vienbalsiai, bet mes visi sutarėme, kad mums reikia priimant sprendimus laikytis taisyklių ir tos taisyklės yra taikomos visiems. Taip pat visi sutarėme, kad mums reikia ir geresnių taisyklių, kuria, kurių galėtumėme laikytis. Ir visi sutarėme, kad mums reikia daugiau darbuotojų tam, kad e, mūsų komitetas, komiteto pirmininkai ir komiteto nariai galėtų gauti pakankamą e, paramą iš sekretorijato. Peticijos gali būti pateikiamos elektroninė forma, o tai reiškia, kad mes gausime peticijų vis daugiau ir daugiau. Mūsų darbo krūvis e, bus vis didesnės ir komiteto sekretariatas turi turėti galimybės laiku sureaguoti į visas peticijas. Tai yra rimtas e, e, uždavinys. Peticijų komitetas jau įrodė, jog priimant sprendimus dėl peticijų nepaisoma atskirų frakcijų nuomonių. Ir kai vyko ta tyriamoji misija, tuomet problemas iškilo dėl to, kad joje nepakankamai narių dalyvavo. Filipas Ulan. Ačiū, Karlosai. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyti apie tai, kad EPP frakcija neturi daugumos ir kad jai tam, kad būtų priimti sprendimai, taip kaip ji nori, ji turi derintis, su, derintis sprendimus su kitomis frakcijomis. Ir tai yra, yra demokratijos principas. Be to pasiūlymai, kurie yra išdėstyti čia. Uh, iš esmės uh, atspindi mūsų ankstesnius pasiūlymus, uh, Ir mes atlikome kelis tyrimus, žinome, kas vyksta per tyrimasias misijas ir žinome, kad ne viskas yra tobulų ir kad mums reikia geresnių taisyklių. Ir todėl aš manau, kad baigintis kadencijai parlamento nariai turėtų pasinaudoti įgytą patirtimi ir suformuluotis e, pasiūlymus, kuriais galėtų pasinaudoti e, e, mūsų pakeisintis parlamento nariai. Naujieji išrinkti parlamentarai susidurs su naujomis problemomis su tomis problemomis gal ir su kuriomis ir mums e, e, teko susidurti ir turime jiems padėti. Kiekvienas gali, e, turi galimybę pateikti savo pasiūlymus dėl to, kad kaip galima būtų patobulinti mūsų komiteto darbą ir EPP frakcija, aš manau, tiesiog kukliai pasinaudojo tokią galimybę ir pateikė savo pasiūlymus. Ir EPP frakcija nereikalauja kažkokios teisės hegemoniją. Ne, ji tiesiog pasinaudojo galimybę teikti savo pasiūlymus. Dėkuoju, Filip. Aš turiu tris e, dokumentus. Vieną dokumentą paruošė Jar ir Boštinarų, kitą sekretoriatas ir trečią trumpesnį parengė. Jame yra situacijos, situacijos analizė ir priemonės ją paruošė pirmininkė Maconė. Šį dokumentą paruošė pirmininkė Maconė. Manau, kad balsavimas yra galimas variantas, nežinau, ar nebalsuosime. Septyni yra atstovai mūsų salėje. paskutinio koordinatorių posėdžio metu mes sutarėme, kad ir sekretariatas turi paruošti darbo dokumentą. Ir kad būtų galima paruošti taip pat ir programinį dokumentą, kad būtent nariai jį gali paruošti, bet e, taip pat pabrėžėme, kad balsuoti nereikės. Taigi reikėtų uh, laikytis nustatytos tvarkos, tvarkos, dėl kurios jau esame susitarę. Mes ir. Um, Mes jau esame ir protokole įrašę, kad neturime balsuoti. Pirmininkas, nežinau, aš koordinatorių posėdėje nebuvau, man to nepaminėjo. Taigi, mes e, pristatėme savo nuomonės, prašau, žodis kitam nariui, e, norėčiau pateikti pasiūlymą ateičiai. Žinau, kad peticijų komiteto sekretoriatas labai aktyviai dirba. Taip pat rengiasi ir naujiems rinkimams. Nepamiršta, kad bus nauji parlamento nariai. Ir Kai kuriuose valstybėse narėse peticijų komitetai jau sukaupė teigiamos patirties, taigi galbūt būtų galima kreiptis, tarkim, į library, paklausti, ar nebūtų galima išanalizuoti darbo metodus, kurie panaudoti kituose parlamentuose. Galėtume galbūt juos panaudoti ateityje. Pirmininkas. Gerai. Dėkuoju ponui Vilen. Jeigu daugiau nėra prašančiųjų žodžio, dabar perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Peticija 1210. Į ją pateikė Ispanijos pilietis Matijas Alonso Blasko, pilietinės visuomenės organizacijos grupo para recuperación de la memoria istorika vardu. Ir ponas Andras pasisakys peticijų, peticijos patikėjo vardu. Dėkuoju pirmininkę, jūs pristatėte Marijos Alonso Blasko peticiją, e, kuria yra siūloma Liepos 22 dieną paskelbti Europos nepykantos aukų atminimo dieną tam, kad pagerbtume aukas, kurios žuvo Osle ir Utojos saloje. Norėtume, kad būtent Liepos 22 diena būtų skirta būtent šiai progai, kad galėtume pagerinti mm, žmogaus teisų situaciją ir įvairovės situaciją. Tai yra labai paprastas klausimas. Uh, Pirmininkas, dėkoju. Komisija, komisijos atstovų nėra. Tai yra politinio pobūdžio klausimas. Pone Andres, jūs e, teisus. Žinau, kad jūs gavote pirmininko Martin Schulz e, laišką. Tu, tas laiškas e, buvo parašytas atsakant į pirmininkės Maconę laišką ir e, ponas Šulcas teigia, kad pirmininkų sueigai e, buvo, į pirmininkų sueigą buvo nukreiptas šis e, klausimas. Jeigu jūs pritarėte, norėčiau pasiūlyti vėl kreiptis į, petic, į tą e, pirmininkų suėgą, kuri nedavė atsakymų. Ar jūs pritartumėte tokiai iniciatyvai? Taip. Ir tikėkimės, kad peticijų komitetas taip pat parengs, pateiks ir savo nuomonę. Tai yra, peticijų komitetas turėtų pabrėžti pirmininkų suėgai, kad šią peticiją palaiko. Gerai, taip ir, taip ir padarysime. Toliau. Dar vienas e, darbotvarkės punktas. Mes e, šį rytą įtraukėme dar vieną darbotvarkės punktą dėl jūgendant. Šeši prašymai dėl peticijų. Norėčiau pasisveikinti su svečiais. Manau, kad jūs pasakysite visi šeši, ar ne? Taigi norėčiau su pirma paprašyti kalbėti ne ilgiau negu po 3 minutės ir taip visi pasisakymai užtruks 18 minučių. Paprastai 5 minutės skiriame. Ne, mes laukiame jau keturis metus. Mes pagaliau iškovojame, kad įtrauktumėte šią peticiją į darbotvarkės punktą po keturių metų kovos mums skirite tik tris minutės, mes tikrai tam prieštaraujame. Suprantu jūsų poziciją, suprantu tikrai jūsų lūkesčius. Vis dėlto, aš atsiprašau, Leiskite man pasakyti ir po to išklausysiu jūsų. 18.30 turi baigtis mūsų posėdis, todėl kad būtent tada numatyta posėdžio pabaiga mes turime apie tai diskutuoti, padiskutuoti. Turite pasakyti jūs, po to turi pasisakyti komisija ir e, nariai. Diskusijos, debatai turi vykti pagal taisyklės, tai yra turi galėti pasisakyti visi. Gaila, kad net keturis metus jums teko laukti ir kad. Um, mm, tik dabar jūs prieimėme, bet vis dėlto kitoms delegacijoms neskyrėme daugiau laiko. Na, daugiausiai galime duoti 4 minutės kiekvienam asmeniui, taigi skirsime 24-25 minutės jums. Pasai, tikrai nei, vien, nei, nei vienos kitos peticijos mes mm, neturėjome daugiau laiko peticijų autoriams. Taip, mums reikėtų visgi ir diskusijų, kurių metu galėtume atsakyti į pateiktus komentarus. Komisijos atstovų jau nebėra, klausė pirmininkas. Na tai, tai yra problema, nes nebus nieko iš komisijos atstovų, kurie galėtų atsakyti. Taip pat dar Pastebėjome, kad ką tik išėjo Vokietijos atstovas, e, kuris e, trukdė mūsų peticijai. Žinote, kokios taisyklės yra, jūs turite pasisakyti, po to turi atsakyti komisija ir po to e, gali pasisakyti parlamento nariai ir atsa galite atsakyti jūs. Deja, komisijos atstovų nėra. Uh, na, tai nebūtinai, tai ne, nėra susiję su kokiu nors parlamento nario buvimu arba nebuvimu salėje. Mums sakė sekretoriatas, kad būtent šį rytą priėmėme šį sprendimą. Jeigu jūs, jūs galite pristatyti savo peticiją, o jeigu mums atsakymo nebus, Taip, atsakymo iš komisijos pusės nebus, tai kokia prasmė diskutuoti, sako peticijos autorė. Uh, Na, aš nenorėjau polemizuoti, norėjau tik užduoti klausimą. Mes galime pristatyti problemas, bet jeigu mes pristatysime problemas, niekas nesureaguos į jas. Pirmininkas, e, labai gaila, taip neturėtų e, būti, bet e, paprastai Paprastai po jūsų pasisakymo turėtų pasisakyti komisija ir po to vykti, turėtų vykti diskusijos. Dabar žodis ponui Bulan. Taip, ponė Pirinkė, aš norėčiau pakomentuoti situaciją, kuri yra, yra atsakinga. Komisija turėjo atsiųsti savo atstovą ir jį turėjo uh, išklausyti mūsų komiteto sprendimą dėl darbo tvarkės projektų. Taigi komisija čia yra kalta. Bet to Kai kas iš komisijos komiteto narių stengiasi neįtraukti šių klausimų darbo tvarkės projekto, jie taip pat yra kalti. Bet šiandien 9 valandą, kai buvo patvirtintas darbo tvarkės projektas, viskas jau buvo įspręsta. Ir komisija turėjo pasidomėti, koks sprendimas buvo priimtas ir sužinoti, ar šis klausimas atsirado mūsų darbo tvarkėje ar ne. Ir jeigu komisija to nepadarė, ji neatvyko, tai tuomet tai yra komisijos kalte. Taigi mes svarstysime šį klausimą ir po to komisijai pranešime apie tai, e, apie, ką, e, apie tai, kas bus pasakyta ir po to komisija turės pateikti savo atsakymą. Tikrai suprantu, ką sakote, bet norėčiau paraginti, e, paskatinti mūsų peticijos autorius pasisakyti, todėl kad jie atvyko iš toli. Žinoma, neteisinga jų atžvilgių, kad komisijos atstovų nėra. Bet jeigu nėra kokių nors kliučių, dabar žodį suteikčiau peticijų autoriams. Žodis dar vienam nariu. Šis klausimas, jei šis klausimas nebūtų, jei, jei sprendimas dėl šio klausimo nebūtų priimtas šį rytą, tuomet reikėjo pranešti peticijų pateikėjams, kad kas įvyko. Uh, Atsiprašau, kad sekretariatas kišasi į šį klausimą, bet koordinatoriai nusprendė neįtraukti šį klausimą į šiandienos posėdžio pro, dar, darbo tvarkės uh, projektą. Ir kai koordinatoriai patvirtino tokį darbo tvarkės projektą, tuomet komisijai buvo pranešta apie patvirtintą darbo tvarkės projektą ir paprašyti, kad, kad komisija atsiųstų savo atstovus visoms peticijoms įtrauktom darbo tvarkę. Ir jūs minėjote, kad iš tikrųjų komisijos, mūsų komiteto darbo tvarkės projektas buvo pataisytas šį rytą, tačiau komisijai buvo pranešta apie tai per vėlai. Ir jie tiesiog negalėjo atvykti ir e, mes manome, kad dabar reikia leisti peticijų pateikėjams išsakyti savo nuomonę, jie čia atvyko, e, dėl to reikia jums dėkoti ir siūlau leisti iš, e, juos išklausyti. Anomala, no... Taigi perduosime šią informaciją komisijai, vis dėlto tikrai situacija išskirtinė. Pasinaudokime šią progą, suteikime žodį peticijos autoriams. Taigi, kadangi komisijos nėra, suteiksiu žodį, po, galite kalbėti po penkias minutės. Jūs pasakysite pirmoji, ar ne? Turiu sąrašą, kuriame yra Gilberti, Lauren, Porompika, Kristinis, Kolombo ir Džoly. Kas pasakys pirmasis? Pradėsiu aš. Kolombo. Taigi žodis poniai Kolombo. Manau, kad yra visiems aišku, kad problema nėra jugentom, Vokietijos jugentom, bet Vokietijos elgesys. Komisijos narių nėra, euro deputatas mane išvadino nusikaltėlę, man dar čia ne, netėjus, o dabar jis išėjo, bet visa tai yra įrašinėjama. Kalbant apie peticijas prieš socialinės paslaugas Anglijoje. Ir taip pat kalbant apie Danijos problemas, buvo tikras šau, daug kas pasisakė, Danijos, Vokietijos atstovai buvo garsiai šaukiama apie žmogaus teisės, apie vaiko teisės ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad Vokietijos buvo e, vienas arba du vaikai Vokietijos vaikai, vokiečiai Austrijoje. Na, o apie vaikus Vokietijoje kalbėti negalima. Matome, kaip elgiamasi su mūsų peticiją, matome, kad komisija tai yra, tai nėra. Mūsų peticija buvo paruošta 2009 metais. Dešimtaisiais metais ji buvo išanalizuota ir buvo nustatyta, kad buvo pažįstas laisvo judėjimo principas Europoje. Ir po to diskusijos nutilo. Trumpai pristatysiu. Mes turime vieną tėvą iš Vokietijos, kurio, kurio vaiko dokumentus e, išdavė Vokietija, bet vertimas buvo neteisėtai padarytas. Vis dėlto vaikas nepersunčiamas iš Vokietijos. E, ir yra pažeidžiamos įvairiausios teisės. Pavyzdžiui, teisė turėti du tėvus, teisė į kalbą ir taip toliau. Komisijos e, teisės skyriaus atstovas, vokietis, man pasakė, kad ne visada yra laikomasi žmogaus teisų hartijos. Taigi keista, kad taip yra pažeidžiamos teisės. E, Pristatysiu, kokie įveikiai sekė po 2010 metų e, diskusijų. Aš daugiau savo vaikų nemačiau. Mane išvadino nusikaltėlę ir psichopatę. Net ir Vokietijos Europarlamento nariai mane taip vadino. Aš kreipiausi taip pat į Maastrichtą, Ir mano vaikai auga be motinos. Negaliu e, jų su jais susitikti, todėl kad Vokietija nori tik e, dar labiau juos suvokėtinti, juos paveikti. Ir uh, kiekvieną kartą yra sakoma, kad laikomasi Kindesvol. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog Vokietijos interesas. Vokietija nori, kad mūsų vaikai būtų Vokietijoje, todėl kad Vokietijoje tūkstančiai, tik į Vokietiją yra investuojama. Man atėmė vaikus, man, iš manęs buvo atimtas darbas. Prieš 12, 12 metų prieš susituokiant aš įsigijau namą ir, iš, ir jį iš manęs buvo norima pavokti, atimti. Nežinau, ar iš tikrųjų negalima būtų to pavadinti tiesiog verslu, pelno siekimu. Ir kiekvieną kartą, kai yra diskutuojama apie peticijas, Šį kartą 24 atrodo buvo diskusijos analizuojamos, bet peticijos prieš Vokietiją e, nėra priimtinos, visada pripažįstamos nepriimtinamomis. Ir e, nereikia pamiršti, kad kiekvienas peticijos autorius nėra vienas žmogus. Tai yra žmogus, kurį supa draugai, šeima ir taip toliau. Ir gaila, kad Vokietijos piliečiai skleidžia tokius, e, tokią prieš vokiečius skatinačią nusiteikti informaciją. Nėra laikomasi e, teisių. Negalima sakyti, kad e, yra laikomasi vaikų teisių. Dėkoju. Antras asmo. Prašau, prisistatykite, pasakykite vardą, pavardę. Arba, jeigu ne, galiu aš suteikti žodį ponui Džilberti. J'ai présenté une pétition sur... Aš pateikiau peticiją dėl uh, pažeidimų, e, taikant uh, šeimos teisė. 2012 metais spalio mėnesį Vokietijos valdžia mane suėmė. Vietos teismas priėmė sprendimą ir apkaltino to, kad aš nemokėjau, nemokėjau už savo vaiko maitinimą vietos žemės teismas ir vietos policija mane diskriminavo, mane žemino. Jie draudžiama man susitikti su savo vaikais, jie trukdo man leisti vaikams atvykti į Prancūziją susitikti su uh, savo šeima. E, aš uh, vien, vienerius metus mane stebėjo teisėjas agos pareigūnui ir 2013 metais, spalio mėnesį, aš buvau, buvau išduotas Prancūzijai, nors puikiai e, vietos teisme žinojo, kad jie negalėjo gauti mano e, išdavimo orderio, dėl to, kad buvo pažįstos procedūros. Ir uh, kvietimas atvykti į teismą buvo nusiustas neteisingo adresu ir todėl aš negalėjau atvykti ir jie to pasinaudojo. Aš manau, kad šis, šis e, atvejas yra tikrai skandalingas. Vokietijos policininkai e, man grasino, man e, skambino iš Müncheno. Ir tai buvo tarptautiniai skambučiai ir man buvo grasinama, mane vėl gražino į, į Vokietiją iš įvairių šalių, iš Italijos, Graikijos ir kitų šalių ir tenai aš pakeičiau šešis kalėjimus. Ir sprendimas priversti mane mokėti vaikų pinigus. Uh, vaiko maitinimui nėra neteisėtas. Aš, aš mokėjau nuo 500 iki 600 e, eurų, kai buvo numatyta ir kai aš pamačiau, kad mano buvusi žmona draugavo su uh, teisėjų, kuris e, priminėjo sprendimus ir kad, kai aš pamačiau, kad mano buvusi žmona pažįsta visos šios grupuotės e, narius ir kad jį e, pažįsta ir Vokietijos organizacijos narius, aš kalbu apie Jugend, Jugend Amt organizaciją. Ir aš mačiau vieną kartą, kada kad aš tiesiog patekau tarp žmonių, kurie puikiai vieni kitus supranta, kad, kurie yra suokalbininkai ir, to, ir todėl aš nusprendžiau nebemokėti e, e, alimentų. Ir e, buvo kreiptasi į socialinius darbuotojus Jugend Amt organizacijoje. Ir uh, Aš turėjau vis dėlto sumokėti. Aš kreipiausi į aukštesnę Vokietijos instituciją ir jie mane tik tai pažemino ir todėl aš patikiu šią peticiją. Aš uh, Turiu šeimos narius ir Prancūzijoje, ir Belgijoje, ir Italijoje. Aš nesu antrarūšės pilietis, kaip atrodo kai kuriems Vokietijos pareigūnams. Ir man viskas yra a, e, aišku. Rengiamas yra antras e, arešto orderis mano atžvilgiu ir, a, e, a, ir buvo pasakyta, kad a, anksčiau buvo padarytos klaidos Ir aš noriu, kad mano vaikai turėtų teisę susitikti su savo tėvu. Ir tai, tai yra labai paprasta, prastinė teisė. Ir tol, kol ši teisė yra pažeidinėjama, aš nenoriu mokėti alimentų. Dėkoju. Jo Cedric Loren, Laurent. Steiksime žodį dar ponui Laurent, kitam peticijos autoriui. Atsiprašau, pirmininkė, aš noriu kalbėti Serik Laurent e, vardu. Siderik Laurent ir visi, kas, e, kam turi įtakos bandžaft sprendimai, pana Žygų ir kiti, e, ir bandšantschaft peticija liečia daugybę kitų tėvų, kurie nėra Vokietijos piliečiai. Norėčiau Jums tai šiek tiek paaiškinti, aš kalbėsiu Pesidrik Laurent atveju. Teismas vyko Prancūzijoje, sprendimas buvo priimtas sprendime pagal 39 reglamentą, pagal kurį taip pat reikia mokėti alimentus. Ir 6 tūkstančiai eurų pagal šį sprendimą priklauso buvusiai žmonai. Tokia susidarė skola. Taip ir dėl to, kad 2011 metų socialinės tarnybos Vokietijoje nusprendė, kad taip yra. Ir tai yra diskriminacinė priemonė ir ji nesuderinama su laisvo teisingumo principu. Aš galiu pacituoti daugybę įstatymų bet jūs e, po to turėsite peticijos tekstą, jūs jį turite, aš tikiuosi. Jūs galite atsiųsti mums, e, atsiųsti mums e, peticijos tekstą ir mes jį įtrauksime į protokolą. Labai svarbu yra suprasti, kad Baitenshaft negali kreiptis į jokią kitą teismą dėl to, kad čia kalbame apie administracinę priemonę ir Vokietijos institucijos pasinaudojo Bruselį B2 e, reglamentu e, ir, ir e, teigia, kad jis galioja visur. Ir ponas Laurent jau turi 6 tūkstančių skolą. Ir aš, kažkaip kalbėdamas apie savo atvejį, ne, nežinau, kiek tūkstančių aš esu skolingas. Aš dirbau, kiek galėjau Vokietijoje ir po to viskas iš manęs buvo atimta, priimant neteisėtus sprendimus. Jūs žinote, kad jeigu nemoki vokiečių kalbos, labai sunku yra kreiptis į teismus ir advokatai Vokietijoje kainuoja labai daug ir jūs negalite gauti jokios teisinės pagalbos, jeigu jūs net, nesate Vokietijos pilietis. Ir Vokietijos advokatai visuomet gins Vokietijos E, interesus. Ir atėjo gal laikas e, Vokietijai suvokti, kad mes esame Europoje. Ir aš turiu didelių problemų su Vokietija, bet ne aš sukūriau tas e, problemas. Jūs, ponė Bilindai, sukūrėte visas šias, šias problemas. Aš nežinau, ar aš esu iš tikrųjų e, germanofobas, bet e, aš susi, susidūrėjau su didžiulėmis problemomis. Aš, te, aš išmokau tos šalies kalbą. Aš stengiausi įsigilinti į visas tas labai painias teisinės formuluotės, kurias jūs naudojate. Ir galiausiai aš supratau, kad su manim buvo elgiamasi, lyg aš būčiau e, antraeilis pilietis. Uh, aš gal, anot jūsų, esu nusikaltėlis, bet aš, esu, aš didžiuojasi to, kad aš esu toks nusikaltėlis, nes aš manau, kad visi vaikai, nesvarbu, kas būtų jų tėvai, ar jie būtų Prancūzijos ir Ispanijos ir kitos šalies piliečiai, jie turi teisę su jais susitikti. Mes turime savo Europą ir mes nekūrėme germanofoniškos Europos. Vamos a continuar. Eh, Tomas por... Taigi, tęskime Tomas Bronka, ar ne, dabar kalbės. Ir ponas Putin turėjo peticiją dėl Baitenschaft, jos taip pat neįtraukite į darbo tvarkę. Ir jo atveju, kaip ir daugeliu kitų atvejų, aš tiesiog norėjau užbaigti Baitenschaft temą tam, kad nereikėtų vėl prie jos grįžti. Na, tiek to. Na, aš kalbėjau mažiau negu penkias minutės, na, bet tiek to. Aš taip pat esu Europos pilietis, pirmininkas. Aš suprantu, bet yra ir kitų temų, kurias turime aptarti prieš tai. Pavyzdžiui, ponas Tomas Bronka nėra jo, ar ne? Tomo Bronka nėra. Ne, yra, prašau. Aš kalbėsiu prancūziškai dėl to, kad tai yra ta žmogaus teisų kalba ir aš kalbėsiu būtent apie žmogaus teisės. Uh, Nuo 2007 metų aš dėja turiu pastebėti, kad Vokietijos institucijos nepatikė išsamaus atsakymą, tai reiškia, kad patikė netinkamą atsakymą ir kad, ir kad uh, jie uh, nesutikė informacijos nei jums, nei jungtinių tautų žmogus teisų komisijai. Visi šie peticijų pateikėjai nukentėjo nuo Vokietijos teismų. Jau kalbame apie tai, kad vaikų teisų gynimo organizacijos laikosi įstatymą, tačiau kokio įstatymo? Jų ginamt turi teisę meluoti, e, e, kai nagrinėjimas yra šeimų e, bylos teismuose. Taip pat pažydinėjimo yra procedūros ir jugend amt gali neatsižvelgti į medikų, psichiatrų, ekspertų ekspertizės atliktas. Be to, jie gali keisti teismų sprendimus tiesiog atsisakydamos juos vykdyti. Be to, mes galim, buvo pasakyti, kad jūs buvo pasakyti, kad galima viską patvirtinti teisinėmis priemonėmis, kad viską, kad jų vienam elgesi tęsti, tačiau tai yra netiesa. E, nesilaikoma teisės e, e, pateikti skundą, kai priimamas sprendimas dėl vaiko priežiūros. Jugendamt ir organizacija, kuria kreiptis labai labai sunku, šios tarnybos pareigūnai imasi net asmeninių represijų, nors jie visiškai neturi teisės to daryti. Reikia taip pat atsižvelgti ir laiko veiksnį. Jei jūs nematote, jei tėvai nemato vaikų dešimt metų ar daugiau ir panas Bulian ką tik kalbėjo apie uh, užburtą ratą, kila problemų, jau kalbėta buvo apie tai, kad panaikinamos yra teisės susitikti su vaikais. Uh, Ir teigiame, kad jie yra panaikinta dėl to, kad tėvas ar motina nenori, nesusitikinėjo su vaiku jau kuris laikas. Ir jeigu jūs pabandysite uh, ginčyti su Jugendamt, jūs laukia tikras bankrotas. Ir nuo Jugendamt kenčia daugybė šeimų. Ir dešimtis ar net šimtai atvejų yra išdėstyti internete ir pro, su problemomis susiduria ne viena mišrių šeimų tėvai, bet ir, e, ir Vokietijos piliečiai. Pili, e, vaikų teisų gynimo centrai, tai Jugendamt, e, pavyzdžiui, atimė vaiką iš tėvų, kurių būte nebuvo baldų. Šį rytą Teksidės buvo paklausta, ką gali padaryti Europos par, sąjunga, Europos parlamentas, Europos komisija, nes mes čia kalbame apie nacionalinius įstatymus. Aš galiu Jums pasakyti labai aiškiai, žmogus teisės yra universalios. Nėra žmogus teisų, kurios būtų taikymus tik Vokietijoje, tik Prancūzijoje ir kur nors kitur. Konstitucinis Vokietijos teismas atsisako 90 procentų atveju priimti e, savo sprendimą. Jisai tiesiog nepriima jokio sprendimo, jis nesako nei taip, nei ne. Ir atsižvelgdami visas šias aplinkybės, mes matome, kad nesilaikoma yra 167 e, straipsnio, pagal kurį mes visi turime teisę į. Uh, į, e, kreiptis į teisingumo teismą, Europos teisingumo teismą. Žinote, kad asmenys negali tenai, e, tenai kreiptis, nekreipiasi tik tai teismai ir paskutinės instancijos e, teismai. Tačiau jūs kaip asmo negalite kreiptis į tą teismą. Taigi, atsižvelgiant visas šios aplinkybės, aš galiu pasakyti, kad, kad reikia būti Vokietijos piliečių kad ir būdamas Vokietijos pilietis, aš manau, kad reikia pradėti procedūrą prieš Vokietiją dėl to, kad, kad e, Vokietija pažydinėja įstatymą. Aš kaip vokietis atsiprašau jūsų visų, jūs esate tėvai ir aš dėl to Vokietijo, e, už Vokietiją noriu atsipra, atsiprašyti. Ja. Siguiente petición. Dėkui, steiksime žodį dabar kitam peticijos autoriui, Aleks Kristys, prašau. Aš e, kalbėsiu vokiškai, nors ir esu graikas, bet nesu migrantas. E, atsiprašau, e, prašau jūsų atleisti man, nes kalbu e, nepasiruošęs. Aš e, noriu paminėti 2005 metų sprendimą, mano vaikams tada buvo 5 ir 8 metai. Žmona susidūrė su stipriomis psichologinėmis problemomis, aš norėjau savo vaikus apginti. Po separacijos vaikai atvyko pas mane ir nenorėjo grįžti E, mes nenorėjome prarasti su jais kontakto, bet e, kai prasidėjo skirybų procesas, atsirado diskriminacijos problemų. E, tuo metu buvau 35 metus jau gyvenęs Vokietijoje, turėjau Vokietijos pasą, buvau profesoriavęs vokiškame universitete Ir e, e, norėjau savo, su savo vaikais matytis tiek pat, kiek ir jų motina teisėjas pasakė, tai neįmanoma, tačiau iš tikrųjų ne, iš tikrųjų galima alternatyviai e, sustiknėti, gyventi su vaikais. Teisėjas pasakė, kad galbūt Graikijoje tai įmanoma, bet Vokietijoje ne. Toliau reikalai krypo vis į blogesnę pusę. Laikas, e, per kurį aš galėdavau susitikti su vaikais, e, buvo trumpinamas, 36 procentais sutrumpėjo. Uh, E, Vokietijos institucijose e, buvo žmonių, kurie norėjo man e, padėti, tačiau tos dvi moteris paskui buvo nušalintos nuo to reikalo. Paskui mano žmona gavo patarimų, kad neturėtų, neturėtų palikti pernelik daug vaikų su manimi, vaikų vaikai nebegalėjo mokytis graikiškai, e, e, negalėjo vaikai taip pat ir e, mano pagalba mokytis graikiškai. Jaunesnysis sūnus paskambino man ir paprašė, kad aš vėl pradėčiau, kad atnaujinčiau mm, graikų kalbos pamokas, tai tęsiasi iki 2009 metų vasaros, rezultatai buvo geri, bet išvada buvo tokia, kad e, galbūt tai buvo pernelyg daug vaikui. Psichologas, kuris pažinojo motiną e, ir vaikų socialinio piknaudžiavimo ekspertai pareiškia, kad e, mano žmona netinkamai elgesi su vaikais ir e, bent jau kai kalbama apie vaikų sveikatą, buvo patarta, kad būtent aš turiu prižiūrėti vaikus, paskui e, įvyko krata mano namuose, buvau apkaltintas, kad aš bandau kontrabandą išgyventi, e, išgabenti vaikus. Atsirado internetinė platforma e, tinklapyje e, buvau apkaltintas, kad prekiauju užsienio veiksmais, kad mano name tariamai auginamos kanapės. Aš pareikalavau, kad ekspertai pareikš, pareikštų e, savo nuomonę dėl mano vaikų sveikatos. E, sužinojau, kad e, psichologiškai jie buvo e, vis prastesnės būklės. E, Paskui man e, buvo skirta 10 tūkstančių bauda, kurią aš vis dar moku. Vaikai nuolat e, ginčijasi su motina, buvo nuspręsta, kad e, vaikai būtų tasomi tarp abiejų tėvų. E, paskui 2010-aisiais e, mano žmona persikėlė gyventi į Bremeną ir aš tikiuosi, kad jie vis dar gyvi. Galite įsivaizduoti, kai teko man su jais pakalbėti, jie kalbėjo su manim vokiškai, o po Bremeno teismo sprendimo dabar aš savo vaikų, e, pasimatyti savo vaikais iš vis nebegaliu. Man buvo pasakyta, kad e, jeigu Google jūs e, surinksite pavardę Kristydis, tai pamatysite, kad ten prirašyta visokių nuomonių apie mane ir kad aš 98 metais prieštaravau prieš Jugoslavijos bombardavimą. Euh, vous prie de m'excuser si je bégaye, mais je, malheureusement je suis aveugle, je ne peux pas lire, donc ça va être un petit peu difficile, d'autant plus. Aš negaliu skaityti paruoštų tekstų, dėl to, kad per mažai laiko turėjome ir be abejo galima būtų labai ilgai kalbėti apie tai, kas įvyko, bet jūs turite tai peticijos tekstą ir mane uh, diskriminavo dėl mano negalio, uh, uh, negalios. Uh, Aš esu neregis ir kai žmogus nėra Vokietijos pilietis, jis iš karto yra diskriminuojamas. Jei neregis nėra Vokietijos pilietis, jis jam nebeleidžiama rūpinti savo vaikais. Be to mane a, apkaltino tuo, kad aš nenoriu, nenoriu rūpinti savo vaikais ir kažkokia moteris paskambino a, anonimiškai Tai pirmą kartą aš girdžiu apie e, e, teism, veiksmus, kurie įmamasi gavus anoniminį skundą. Ir ta moteris pasakė, kad aš nenoriu rūpinti savo vaikais. E, po to aš galėjau susitikti su savo dukra tik tai, kai mus filmavo. Nuo 2009 metų, kas trečią savaitę, aš galiu su ja susitikti trims valandoms. Ir Aš treji metai jau keliauju reguliariai ir aš galiu su ją susitikti tik tai e, sekmadienį ir šeštadienį keliams valandoms ir aš neturiu teisės gauti jokios kompensacijos apgyvendinimo išlaidoms e, padengti. Ir kartu aš turiu e, išgyventi daugybę kitų nemalonių dalykų, persekiojimų. Da, grasinimų. Jau keliari metai, kai aš važinėjau reguliariai į Vokietiją, tai man labai daug kainuoja, aš dėl to labai pav... Tai, tai yra psichologinis kankinimas. Ir tą turiu daryti kas trečią savaitę. Ir, ir tą jūs suvokite, kad kaip sunku man tai yra daryti, ypač atsižvelgiant į tai, kad aš esu neregys. Mano dukra mano dukra jau, kai jie buvo keturi metai, man sakė, aš esu vokietė, aš negaliu kalbėti prancūziškai. Ir tai buvo tikrai uh, uh, netikėtina, kad ketverių metų mergaitė man sakė, kad ji yra vokietė ir kalbės tik tai vokiškai. Ir uh, dabar perinant prie da, uh, šiandienos, uh, mano buvusi partnerė kuri mane paliko dėl to, kad aš nenorėjau turėti daugiau vaikų, susirado kitą vyrą. E, ir kai vyko įvairios procedūros, aš labai greitai supratau, kad, kad, kad jie jau paliko ir savo naują partnerį. Taigi iškilo rimtų klausimų, kokį, kaip gyvens mano du, dukra ir todėl aš kreipiausi iš naujo į teismą ir parašiau, kad man suteiktų e, galimybę prižiūrėti, tai rūpintis savo dukra, tačiau manęs paklausė, ar jūs iš tikrųjų norite tęsti šią procedūrą, reikalaudami e, teisės prižiūrėti savo dukrą ir aš e, jam atsakiau ir pato pas mane apsilankė kažkas, nesimenu, kaip vadinasi ta įstaiga, advokatė kuri rūpinasi Vokietijoje vaikų teisėmis ir ji pateikinėjo man įvairius klausimus. Jau po 15 minučių ji norėjo uh, išeiti, jai visai nereikėjo su manim kalbėtis. Ir jie atvyko be vertėjo, tai reiškia, kad aš nieko nesupratau iš to, ką jis sakė. Po to aš atsidūriau teisme ir tenai dvi, tris valandas vyko tikra kankynė. E, aš turėjau įrodinėti pačius e, elementariausius dalykus ir teisėjas labai aiškiai parašė, kad motina e, padarė viską, kad nutrūktų mano ryšys su, ryšys su vaiku, tačiau niekas į tai neatsižvelgė tikrai neįtikėtina, tai kas vyksta. Ir e, kai e, tu nori apskūsti kokį nors teisėjo sprendimą, tuomet jo kolegos sprendžia, e, ar tu turi tokią teisę ar ne. Ir ar, ar galima iš tikrųjų reikalauti, kad uh, kolegos spręstų, ar jų kolega teisėjas elgėsi nešališkai. Pone Bašolė, apie kurią aš kalbu savo peticijoje, jos buvęs partneris, gal jūs galėtumėt jau baigti. Prašau, pirmininkas. Pusės minutės man dar suteikite. buvo pateiktas skundas dėl to, kad aš ir ponia Bošarų sumušė vaiką. Buvo apklaustas buvęs partneris, vaikas, buvusio partnerio artimieji. Tačiau da, Vokietijos institucijos visiškai nesikreipė į da, prancūzijos piliečius, į ir nes jiems tai pasirodė nereikalinga. Ir šiandien mane pa, nuteisė, ir kadangi jie negalėjo ir nenorėjo susitikti su nieko Prancūzijoje. Ir man paskiria baudą ir uh, įkalinimo uh, terminą. Ir jie vieną uh, dieną uh, kas nors dar tai kartą nuspręs teisti į teismą dėl to, kad aš pernelik kažko reikalauju, jie galės padaryti, ką tik tai nori. Eh, Ponas Putin taip pat yra paruošęs informacijos. Uh, administracinė procedūra, kuri vadinama teisinė, teisinė procedūra, apie kurią e, nenori kalbėti komisija, niekada neduoda tinkamų atsakymų. Na, ta procedūra yra pasitelkiama ir tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, pono Putin atveju, kai, tarkim, vaikas yra išsiunčiamas į Vokietiją ir ten nelegaliai yra sulaikomas ir tė, tėvas vokietis arba motina vokietė kreipiasi į jugentamtą ir gauna pinigus kuriuos paskui išsireikalauja jugendamt. Mes prieštaravome sprendimui, kuris nėra administracinis arba teisinis. Tai yra sprendimas, kuris netitinka ES reglamentų E, reglamentų, kuriais yra nustatomos taisyklės, tarptautinės taisyklės. Taip vaikas yra pagrobiamas ir paskui juo vadovaujantis yra įrodoma, kad Vokietija pripažino net skiria e, alimentus ir dėl to toks vaikus laikimas yra teisėtas. Mm. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Žali, reikia išklausyti e, komiteto narius. Taip, aš turiu tik tai vieną klausimą. Buvo nuspręsta, kad mano da, e, uh, peticija e, buvo priimta tačiau aš, ir kad buvo pradėtas tyrimas, tačiau aš negavau jokios informacijos apie šio tyrimo eigą ir, ir galimas išvadas. Norėjau pasakyti, kad keturi parlamento nariai paprašė žodžio ir reikia nepamiršti, kad posėdis turi baigtis 18.30. Ponas Bulan pirmasis paprašė žodžio, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesitikėjau, kad jūs mane iš karto sutiksite žodį, bet aš, norėčiau, aš leisiu pato kolegoms pasisakyti, kad jie gal apibendrinus tai, ką išgirdome. Ir aš norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė mūsų peticijų pateikėjai. Mes visi jaučiame, kad šie žmonės kenčia dėl to, kad jie. Uh, E, vieni atsiduria teismų e, akivaizdoje ir e, jie dažnai neturi išteklių ir priemonių kovoti su šia didžiulė teisinė mašina, neturi nei finansinių, nei kitų išteklių ir dažnai kenčia jų šeimos, jų profesinės gyvenimas. Ir jūs matote iš to, ką išgirdome, kokios gali būti tokios situacijos pasiekmes. Ir reikėtų pabandyti apibendrinti tai, ką išgirdome. Visi šie atvejai tikrai yra skandalingi. Ir aš jau sakiau šiandien, kad peticijų komitetas turi širdį, mes norime išgirsti piliečius ir mes privalome reaguoti į Europos piliečių nuogastavimus, jų skundus. Jie turi tai žinoti, kad mes esam čia tam, kad juos išgirstume. Uh, Klausimas, dėl kurio pateikti yra skundai, peticijos, e, yra toks. Yra vykdoma diskriminacija, kai vykdomos yra administracinės procedūros ūsienio šalyje, čia kalbame apie Vokietiją, ir visa administracinė mašina yra labai sudėtingas, e, su jo kovoti yra labai sunku. Ir sprendimai, kurie yra priimami, kurios priima kartais uh, uh, Vokietijos uh, teismas nesižvelgia į tai, kad, kad e, žmogus atvyksta, sakykime, iš, iš e, e, Prancūzijos, tai jis yra vaiko tėvas, jisai tikėjosi, kad jisai galės sustikti su vaiku ir jį pasimti savo šalį ir paaiškiai jam praneša, kad, sakykime, jis to negali padaryti. Paskutinė akimirka. Ir kaip ir atsitiko tuo atveju vieno dar pietiečius patekėjų, kuris dar nekalbėjo ir Jugend Amt, tai yra teisų, vaiko teisų agentūra ir teismas užginčiu kitos valstybės narės teismo sprendimą. Ir jam reikėjo turėti ir tarpininkus, ir e, specializuotus teisėjus, ir teisininkus. Vien dėl to, kad buvo kažkodėl nuspręsta, kad ne Vokietijos pilietis, e, tėvas ar motina norėjo pagrobti vaiką, nors jie iš tikrųjų norėjo tiesiog važiuoti e, atostogų. Ir šie e, asmenys turėjo mokė, sumokėti papildomų išlaidų. Kodėl, kodėl su jais taip elgiamasi, kodėl yra už. už, už kodėl jie yra baudžiami, kodėl jie yra e, patalpinami į kalėjimus. Tai, kas vyksta, tai, tai yra tikrai kafkiška situacija. Ir mes atlikome tyriamą misiją, bet nieko ne, mes nieko neišsiaiškinome. Mes ne, ji nedavė jokių rezultatų. Mes negalėjome padėti uh, E, peticijų pateikėjams ir nega, dėl to, kad Vokietijos administracija nenorėjo su mumis bendradarbiauti, jie nenorėjo mums padėti. Jie ši. E, ir aš manau, kad dabar at, e, atėjo laikas pasakyti mūsų bičiuliams Vokietijoje, kad klausykite, atėjo laikas susitvarkyti, prisimkite uh, uh, jums tenkančią atsakomybę. Vokietija turi imtis veiksmų, ji turi uh, surasti galimybę galimybę tėvams apskūsti jugintamt sprendimus. Kaip gali būti taip, kad priimami yra sprendimai pagal visiškai neaiškia kažkokią sistemą ir ties, nuo tų sprendimų kenčia Europos piliečiai, tai kenčia visos šeimos. Uh, Ar tai Europos rinkimai ir mes negalime kalbėti apie Europą, jeigu ta Europa nebus pagrįsta svarbiomis pagrindinėmis ES idėjomis, jei nebus užtikrintas laisvas judėjimas ir mūsų piliečiai žinos, kad jie negali keliauti laisvai po visą Europą, nebijodami prarasti savo vaikų. Aš reikalauju, kad Europos komisija paskelbtų įspėjimą Vokietijai tam, kad ji prisimtų e, savo atsakomybę ir kad ji pradėtų realiai bendradarbiauti ir su šiais tėvais ir su kitais asmenimis, nes tai yra asmenys, kuriems iškilės yra realus pavojus. Mr. Vilan. Mr. Vilan, please, you have the floor. Panas Vilan, žodis jums. E, na, tiesą sakant, neprašiau žodžio. Bet dėl e, Weissenschaft, tai čia reikėtų atskirai norė, e, paklausti komisijos, norėčiau išgirsti, ką ji turėtų pasakyti, nes čia visai skirtingas aspektas. Turiu pasakyti, kad e, šios peticijos ir jų temos e, e, yra susijusios su tarpvalstybiniais reikalais. Peticijų autoriai nėra Vokietijos piliečiai. Prieš e, penkis ar šešis metus e, vyko gada intensyvi diskusija ir e, po jų buvo nuspręsta, kad tos peticijos yra priimtinos. Esu studijavęs šeimos teisę ir žinau, kad kai objektyviai išaiškėjo, jog teismų sprendimai buvo neteisingi, ne, ne, negalima e, taikyti e, pasiteisinimo, kad e, tai vyksta didelėje, o ne mažesnėje šalyje. Aš išklausiau jūs, nebandžiau jūsų pertraukti. Tad norėčiau taip pat pasakyti, kad ponui Bujon, kad e, laiko terminai Vokietijoje buvo labai glausti. E, Vokietijos ir Prancūzijos e, teisėjai e, tikrai ne, ne pareiškė, kad Vokietijos sistema yra kiek blo, kuo nors blogesnė už kitas sistemas. Menschenrechtsverletzung äh, gehören. Taigi iš tikrųjų situacija atrodo visai netinkamai pristatoma, ne taip, kaip iš tikrųjų yra. Europos Sąjungos teisės pažeidimų nėra. Europos e, pagrindinių žmogaus teisių Hartija yra skirta visai Europos Sąjungai ir ta Hartija turi galioti visiems. Uh, ir aš tam pritariu. Žinoma, reikia nepamiršti ir tam tikrų teritorinių aspektų, bet šiuo metu ji taikoma ES piliečiams ir jų teisėms. Taip pat dar yra ir mm, problema, kad e, tik žmogaus pagrindinės teisės, o ne Europos Sąjungos pagrindinės teisės turi būti, yra įgyvendinamos valstybėje narėje. Pone Bulan, tai, ką jūs sakėte, buvo gana drasu. Jūs sakėte, kad yra daugiau sumokama negu kad. Uh, e, uh, e, ne, alimentų, negu kad turėtų būti sumokama. Vis dėlto nebuvo jokio teismo sprendimų, pagal kurį būtų galima sumokėti mažiau, negu kad yra nustatoma. Tikrai normalu, kad jeigu nesumokami alimentai, yra, e, jie išsireikalaujami teisminiu keliu peticijų autoriai teigia, kad turėjo problemų su baudžiamąją teisę. Pone, pone Kolombo, aš jūsų nusikaltėlę tikrai nenorėjau pavadinti. Terminas Ferbrecher vokiškai reiškia nusikaltimą, kuris gali būti nubaustas bent vien, vienerių metų įkalinimu. Uh, um, už kurį būtų galima nubausti vienerių metų kalėjimu. Pone Kolombo, ar jūs nuteisė Italijos ar Vokietijos teismas? Ir koks uh, tai buvo pažeidimas? Norėčiau būtent jūsų paklausti. Ar aš turėčiau atsakyti? Atsakykite, nes buvo jums pateiktas klausimas. Jūs minėjote, kad jūs esate šeimos teisės ekspertas. Aš taip pat, nes ir nusikaltėliai Italijoje baigė mokslus. Mano atveju nebuvo priimta galutinio teismo sprendimo. Milano prokuratūra prieėmė sprendimą. Aš galiu Jums pateikti raši, raštišką informaciją. Ir mano e, ve, vyro e, advokatas sufalsifikavo vertimas ir tai buvo apgautas Milano nepilnamečių teismas ir taip iš manęs buvo atimti vaikai. Pone Berman, prašau. po visų e, parlamento narių pasisakymų galėsite pasisakyti ir jūs. Prašau. Ačiū. Pritarčiau ponui Viland. Tai yra tikrai problematiška analizuoti peticijas, kurios yra susijusios su alimentais tai yra valstybių narių nacionalinių kompetencijų klausimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, juk kartu nutraukite. Laikykitės tvarkos. Mes atsižvelgėme jūsų prašymus, bet prašau, laikykitės tvarkos. Ponas Vertmanas, jūsų nenutraukė, taigi ne, daugiau taip nedarykite. vis, reikia gerbti visus e, peticijų autorius, bet mūsų Europos parlamento narių užduotis yra taip pat išaiškinti peticijų autoriams, ar jų peticijos turi europinę svarbą ar ne kyla tam tikrų administracinių, diskriminacinių problemų. Aš dalyvavau misijoje Berlyne ir žinau, su kokomis problemomis yra susidurima. Manau, kad e, kito peticijų komiteto posėdžio metu, turbūt Liepos mėnesį, reikėtų aptarti tai koordinatorių lygiu. Pone Bulon, jums norėčiau pasakyti kai ką. Aš žinau, kad yra Vokietijos piliečių, kurie negali susitikti su savo vaikais, kurie buvo išvežti į Prancūziją, nes e, buvo teigiama, kad tie vaikai buvo per daug suvokėtinti. Nenorėčiau dėl to pasisakyti ir nenorėčiau daryti jokių išvadų. Mes, deputatai, parlamento nariai, galime analizuoti tik tas e, peticijas, kuriuose rašoma apie Europos teisės pažeidimą. Tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Trumpai. Mes šią popietę klausėmės pranešimų, kurie primena tuos, kuriuos išklausime prieš kurį laiką e, dėl Didžiosios Britanijos. E, ta informacija buvo pateikta prieš 15 dienų. Komisija turi nuspręsti, ar tai yra ES teisės sritis ar ne. Kalbant apie Didžiąją Britaniją, mes jau einame tinkamu keliu ir tos peticijos, kurios buvo skirtos Didžiąją Britanijai, būtent nėra uždarytos. Ir Didžiojo Britanijoje, pavyzdžiui, yra draudžiama vaikams kalbėti, neleidžiama vaikams kalbėti viena, vieno iš tėvų kalba. Taip yra pažeidžiamos mažumų teisės ir kalbinių mažumų teisės. Taigi šios peticijos turi likti atviros ir savame suprantama, jas reikėtų aptarti kitos kadencijos e, metu. Bet komisijos, komisijai Europos komisijai turime pasakyti, kad reikėtų teisės aktų Europos lygių. Tų teisės aktų reikėtų tam, kad išvengtume šių problemų. Manau, kad ateityje galėtų kilti ir kitų problemų, problemų, kurios būtų susiję ir su kitomis šalimis, taigi Europos komisija turi rasti tinkamą sprendimą. Ačiū. Pirmininkas, ar jūs taip pat esate parengęs peticiją? Ne, taip negalima. Kas nori pasakyti iš, peti, tarp, iš peticijų autorių? Kas nori atsakyti? Kiekvienam dvi minutės, prašau. Trumpai. Ačiū. Mes netvykome tam, kad diskutuotume apie išlaikymą kai paminėjau išlaikymą lėšas, iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad taip Vokietija pasipelnyja. Na, aš noriu kalbėti apie vaikus, kuriems, iš kurių atimama tapatybė, motinas, motina arba tėvas, tik todėl, kad jie nėra vokiečiai. Dar norėčiau pasakyti, kai jūs rengėte tas tyriamasis misijas, Nusiveškite ir kokį nors ekspertą, kuris nebūtų vokietis, nes yra taip pat ekspertų, Vokietijos teisės ekspertų, kurie nėra vokiečiai. Nes jeigu jūs Vokietijoje padiskutavote apie bėgę bėgen, apie civilinį kodeksą su Vokietijos darbuotoja, mm, Vokietijos teisėja, jums gal nutilima, nu, nutilima tarkim, apie e, SGGB ir taip toliau. Taigi nebūtinai veškitės ekspertą, kuris būtų vokietis. Na ir paskutinis dalykas apie Europos teisės. Vokietijoje šeimos teismuose asmuo, kuris prašo nemokamos pagalbos, jos negauna tik pagal savo atlyginimą. Ne, Tai yra teisėjo sprendimas. Teisėjas suteikia nemokamą pagalbą tik jeigu mato, kad bus tinkamai, e, tinkami bylos analizavimo rezultatai. Na, taigi spręskite jūs patys. Ačiū. Aš tikėjausi, kad Vokietijos atstovas komisijoje pateiks atsakymą. Matau, kad yra panašumų tarp Vokietijos, Belgijos ir Prancūzijos. Manau, kad. Kas mano, kad e, užtenka mokėti, susimokėti viską, ką reikia susimokėti, tada e, liks, būsime teisūs. Tai netiesa. E, Jau minėjau, kad 10 tūkstančių eurų už ekspertų tyrimą esu sumokėjęs, bet nesakiau, nepasakiau, kad tas ekspertų tyrimas padarė išvadą, kad aš esu paranoikas. Ir taip yra tiesiog bandoma atimti iš manęs tėvystės teisės. Ir Iš manęs tėvystės tai teisės buvo atimtos, bet aš toliau turiu sumokėti, toliau turiu mokėti tą baudą. Ir Bremeno teismas patvirtino, kad mano vaikai neturi mokytis graikų kalbos, nors jie yra Graikijos piliečiai. Taip pat po 2004 metų jiems nebuvo pratestas graikiško paso galiojimas, todėl kad motina ne, nepasirašė ant reikiamų dokumentų. Man taip pat draudžiama kalbėti e, graikiškai su, su mano vaikais, bet aš esu graikas mano draugai, šeima yra Graikijoje ir noriu, kad mano vaikai susipažintų su jais, kad juos pažinotų. Taip pat paprašėme į protokolą įrašyti, kad motina teigia, kad vai, prie vaikų nebuvo seksualiai prie, priekabiavimą, bet, priekabiavimą, bet to protokole visgi nebuvo įrašyta. Trumpą klausimą norėčiau pateikti, kalbant apie nacionalinę teisę. Norėčiau paklausti, kodėl Vokietija pasirašė traptautinės konvencijas dėl žmogaus teisų ir taip toliau, jeigu jų nenori laikytis. Vokietija įsipareigoja laikytis, tarkim, žmogaus teisės, te, teisų hartijos, vaikai, tarkim, turi teisę, turi turėti teisę matytis su tėvais. Ir e, visgi veiksmų imamasi tik tada, jeigu vaikui kyla kažkoks pavojus. Kodėl Vokietija nesilaiko konvencijų ir hartijų? Aš pritarčiau tam, kad vaikai turi teisę į, turėti abu tėvus. Ir mes turime tikrai dėl to palaikyti peticijos autorius. Reikia išanalizuoti šį klausimą išsameu. Reikia nepažeisti vaiko teisų. Jau turime problemą. Vertėjai ir taip jau dirba ilgiau, negu kad jiems leidžiama. E, todėl turime baigti darbą. Nežinau, ar galite pasisakyti angliškai. Trumpai galėtume pratesti savo pokalbį angliškai arba prancūziškai, arba kas nors galėtų jums e, išversti. Tik porą žodžių itališkai, jeigu galima. Na, norėčiau, kad turėčiau palinkėti sėkmės Europoje, bet reikia, kad Europa pasikeistų. Aš tikiuosi, kad bus suteikta galimybė diskutuoti ir apie peticijas, ir apie kitas peticijas. Ar galėčiau pasisakyti ir aš? Norėčiau pasakyti, kad reikia aptarti visus klausimus, mes norėtume dalyvauti. Mes norėtume aptarti šią problemą su ponia Vertmar. Ponia Vertmar, pasakykite, kuo, kuo, kuo jūs vardu, kokia jūsų pavardė. Aš negavau jokio kvietimo diskutuoti su jumis. Žinoma, aš galiu diskutuoti su jumis ir visi žino, kad e, galite kreiptis į mane dėl klausimų susijusių su vaikais. Aš bent jau jūs išklausysiu. Dar vienas mano metodas yra išanalizuoti dokumentus ir taip išanalizuoti situaciją, ar tikrai pažeidžiami teisės aktai. Uh, klar sein wenn hier gesagt wird ich soll hier bleiben dass ich mich zur wehr setze denn ich bin gerade wenn es um kinder geht hier. das ist immer so. ich bin heute zu spät. esu čia dėl to kad diskutuojame apie vaikus dabar šiek tiek vėluoju turiu atsiprašyti septintą valandą kit, turiu kitą posėdį negaliu daugiau čia pasilikti atsiprašau. Taip, jau viršėjome mums skirtą laiką. Noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė. Dabar diskusiją baigsime, peticijos liks atviros. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė e, kolegos. Pone Berkman yra iš Austrijos ir. Šimtai skundų yra pateikiami dėl Jugendamt veiklos ir kolegė drąsiai išėjo, baigiantis diskusijai, kai kalbame apie alimentu, alimentu, elementus, aš jai pritariu, bet kai kalbame apie visus kitus dalykus, apie kuriuos, kurie yra paminėti peticijų, tai, tai tikrai yra nepriimtina. Štai ką noriu pasakyti, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad mes peticijos pateikėjams netrukus galėsime pateikti savo komiteto nuomonę dėl šios peticijos. No, nosotros no somos la Comisión Europea, yo estoy tan eh, decepcionado por esa falta. Aš neatstovauju Europos komisijai Aš galiu tik taip galėstauti, kad jų nėra. Aš jų vardu noriu atsiprašyti. Mes perduosime jūsų skundus Europos komisijai ir paprašysime Europos komisiją sureaguoti į jūsų uh, skundus ir raštu atsiųsti atsakymą kiekvienam iš jūsų. Ir taip pat paprašysime komisijos kreiptis į Vokietijos institucijas. Mes reikalausime, kad Europos komisija surastų uh, sprendimą dėl kiekvieno atveju, apie kurį šiandien sužinojome. Ir e, taip pat reikalausime, kad jūsų išdėstyti argumentai būtų pateikti Vokietijos institucijoms ir kad jos sureaguotų ir kad jums nereikėtų laukti 2100 metų. Taigi mes padarysime viską, ką galime. Mūsų kadencija baigėsi gegužės 25 dieną ir šis mūsų komiteto posėdis yra paskutinis per šią kadenciją, bet kai pradės veikti naujas komitetas, jis nepamirš jūsų klausimą ir aš paprašysiu sekretariato darbuotojų traukti šį klausimą į kito peticijų komiteto posėdžio darbo tvarkę. Yra dar du klausimai, kurių dar neįsprendėme. 2010 metų to, o, o, peticija. Ir dar viena peticija iš Barcelonos. Šios trys peticijos dar lieka atviros.